norėdamas pasinaudoti šią progą labai e, šiltai tau padėkoti už, už tai, kad e, dalyvavai tose sudėtingose dėrybose dėl šio e, teisės akto, teisinės migracijos klausimo numatyta Lisabono sutartyje, kuris tampa ypač aktualiu dabartinėme kontekste. Tu, jo, tu, tu dirbai tikrai E, labai profesionaliai ir našiai. Ir tas teisės aktas tikrai bus naudingas tiems, kam jis reikalingas. Balsuosime po 6.10 šiandien, bet noriu padėkoti ir tau, ir visiems kolegos, sekretoriato nariams, visiems. Ačiū. Dabar galima paploti. Tikriausiai turėjau atsiklausti, ar dar kas nors nori ką nors pasakyti, bet atrodo, kad ne. Ir tuomet galime pereiti. E, darbo tvarkėje daug pakeitimų ir dabar tikriausiai galime perti prie šeštojo punkto. Vienoda vizų forma. Svarstysime pranešimo projektą, kurį parengė Silvi Ivon Kaufman tai dėl vizų iklijos, ir, kuri egzistuoja jau 20 metų ir siūloma imtis griežtesnių priemonių, kad ta, ta iklija nebūtų padirbinėjama. Išklausysime Silvijos Ivon Kaufman, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Jūs ką tik tais e, pasakėte, kokia yra problema. Mes jau kuris laikas, kaip naudojame vieningą vizos sistemą, tačiau nepaisant visko buvo konstatuota, kad ta viza buvo labai, tą galima greitai sufalsifikuoti. Vizos įklyje siūloma dabar padaryti naujovišką ir tai yra labai svarbu. Ši sistema yra daug svarbesnė, daug saugesnė, daug sunkiau viską e, tą vizos įklyje padirbti. Ir visa tai atitinka ES bendrąją vizų politiką. Ši įklyje buvo padaryta padedant ekspertams Komisija siekia, kad sistema būtų įvesta kaip galima greičiau. Aš kaip pranešėja esu įsitikinusi, kad pasiūlymą, kurį pateikė komisija, reikia priimti. Beje, aš jokio pakeitimo čia neįnešiau į tą, į, į, į tą reiškia komisijos pateiktą dokumentą. Taigi 11 gruodžio paskutinė diena, kada galima pateikti pakeitimus ir jeigu kolegos turės tų pakeitimų nematyčiau čia jokių problemų, tačiau norėčiau, kad jie mm, nieko neteiktų ir būtų tas pakeitimas, pranešimas be jokių pakeitimų. Dar du šešėliniai pranešėjai norėtų pasisakyti, ponas Bos nuo EPP. Dėkoju pirmininkė. Kalbu Petri Savama vardu. Jis paprašė mane jam atstovauti. Norėčiau padėkoti poniai Kovan už kokybiškai ir greitai atliktą darbą. Buvo labai skubu tą darbą atlikti. Vizos įklyje turi būti modernizuota, kadangi tokiu būdu galima bus kovoti su padirbinėjimu, o taip pat ponas Savama nori, kad būtų kaip galima greitesnė teisėkuros e, procedūra ir kad nekiltų jokių sunkumų. Dėkoju. Nuo liberalų ponas Depre. Dėkoju, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, sutinku su jos argumentais bei išvada. Mes neteikiame jokių pakeitimų, kaip jinai ir pageidavė, tik tais norėčiau komisijai klausimą užduoti. Čia yra klausimas susijęs su technologijomis. Ar šis naujas vizos įklijos modelis buvo išvystytas atsižvelgiant į galimybę e, rytoj įsivesti vadinamasias išmanesias sienas ir kad būtų galima tą vizą automatyti. Tai man būtų įdomu, ką komisija į šį klausimą atsakytų. Manau, kad galime išklausyti komisijos atstovų dabar. Atsakykite, prašau, į ką tik užduotą klausimą. Ponas Taferi. Ačiū, dėkui už užduotą klausimą. Galiu iš karto atsakyti. Šios siklijos e, yra pritaikytos skaityti kompiuteriais. Tai yra kompiuteriui nuskaitoma iklijos dalis. Užpildoma institucijų ir automatiškai mm, įranga perskaito tą ten, ten patalpintą informaciją pasienyje. Ir e, atsiradus vienodo pavyzdžio vizos formai, ta taiklija bus tokia pati. E, pas, pase, į pasą yra integruojamas e, integruojama mikroschema, ten yra asme, asmens e, privatus, du, asmeniai duomenys, o visos siklijos atveju tai yra popierius. Tačiau egzistuoja, egzistuojanti informacijos sistema leis visos siklijos susijęti su biometriniais duomenimis ir vizų informacijos sistemoje e, esantis biometriniai duomenys bus susijęti su įklyjos e, numeriu. Aš tikiuosi, kad aš sakiau jūs duotą klausimą. Ačiū. Iš tikrųjų taip. Silvija Ivon neturite daugiau jokių pastabų ir tuomet primenu, kad pakeitimus reikia įteikti iki gruodžio 11 vidurdienį ir ačiū Jums už darbą. Pereiname prie septintojo punkto - automatinis keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis TPRD su Latvija. Pirmininkaujančios taryboje valstybės atstovo pranešimas, pristatymas. Kolegos, tarybos, tarybos atstovas tuoj pristatys taip pat ir tarybos sprendimo projekto dėl automatinio keitimosi duomenėmis, taip vadinamo po uh, e, primo sprendimo. Atsiprašau, kolegos, sako pirmininkas, matau, kad yra pakeitimų. Pone Plan pristatys e, šį sprendimą dėl automatinio duomenų keitimosi. Prašau. Ačiū pirmininkė, gerbiami uh, komiteto nariai, norėčiau trumpai pristatyti e, tarybos sprendimo projektą dėl automatinio keitimosi transporto priemonių registracijos duomenimis su Latvija. Valstybė, ši valstybė narė įgyvendino e, nuostatas išdėstytas sprendimo šeštajame skyriuje ir laikantis primo sprendimo, tai yra būtina sąlyga, norint pradėti keistis E, duomenimis e, ir taip pat piršto atspaudais. Po to tarybos sekretariatas lapkričio 11 pristatė tarybos gyvendinimo sprendimo projektą Latvijos parlamentui konsultacijoms. Taryba taip pat pakvietė parlamentą parengti savo nuomonę šiuo klausimu per tris mėnesius. Atsižvelgiant į tai, kaip svarbu sustiprinti policijos bendradarbiavimą, ypač kovojant su terorizmu ir kovoti su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, taryba būtų tikrai dėkinga, jei parlamentas galėtų kiek manoma greičiau pateikti savo nuomonę, nes tuomet būtų galima pereiti prie galutinio šio svarbaus įgyvendinimo sprendimo prieimimo be jokio vėlavimo. Ačiū visiems uždėmesi. Koordinatoriai nusprendė iš šį pranešimą patikėti GUE frakcijai. Bet kiek žinau, ponė Ernst negalėjo atvykti į posėdį. Jeigu nieko nėra daugiau kitų GUE frakcijos narių, norėčiau informuoti Jūs, kad e, pakeitimus reikia įteikti labai sparčiai ir juos reikia įteikti tik anglų kalba ir iki gruodžio 8-12 valandos dienos. Tai tiek galėčiau pasakyti, nes ponios Arns nėra. Bet jį turės galimybę tą klausimą pakomentuoti kitame posėdėje. Kolegos, toliau aštuntas darbo tvarkės punktas. Komisijos pranešimas parlamentui E, dėl Europos ir tarybai dėl asmens duomenų perdavimo iš SIS į Junktinės Amerikos valstijas pagal direktyvą 9546 vadovaujantis teisingumo teismo sprendimu byloje, kurios ieškovas buvo ponas Šrems. Okay. Uh, colleagues, um... Kolegos, toliau pagal darbo tvarkę turėtume išklausyti Iš tikrųjų laukiame pono Morelo, kuris atvyks už dešimties minučių todėl dabar bus trumpa 10 minučių pertrauka. Atsiprašau, mes visai neblogai dirbome, laikėmės darbo tvarkės. Prašyčiau neužtrukti ilgiau nei 10 minučių, nes jis tikrai turėtų pasirodyti už 10 minučių. So please be back in 10 minutes. Thank you.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 nobody from concern. Colleagues, <clears throat> colleagues. Kolegos, atsiprašau už vėlavimą, tačiau ponas Marilo jau atvyko, tai galime pradėti diskusiją bei išklausyti pristatymą dėl komisijos komunikato, kurį paskelbė lapkričio mėnesį. Žinoma, klausimas yra labai svarbus, ypač libe. Čia mūsų darbas taip pat yra labai įtempta, daug dalykų turime aptarti po, ši, šiems sprendimo. Tačiau esmė nutarė, kad reikia diskutuoti apie šrems. Taigi nuo to ir pradėsime. Ir pradėsime nuo lapkričio šitos dienos komunikato. Taip pat ir šiliniai pranešėjai galės pasakyti, bei jeigu liks laiko, galės pasakyti kiti nariai. Taigi prašau žodis ponui Odilo iš komisijos pristatykite komunikatą. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsiprašysiu jūsų už dėl vėlavimą. Na, tiesiog man, man, man informavo apie kitą laiką, kad reikės būti be dešimt keturios čia, taigi vyko klaida ir labai štai atsiprašau. Gerbimi parlamento nariai, kaip žinote, prieš maždaug aštuonias savaitės Teisingumo teismas priėmė sprendimą, kurio panaikino ekspresinės e, komisijos sprendimą. Ir tam buvo kalbama apie pamatinių teisių apsaugą pagal, pagal pamatinių teisių hartiją. Ir tai teismas pasitė aiškiai žinia, kad asmenys duomenys reikia saugoti ne tik tuomet, kai jie yra tvarkomi Europos Sąjungoje, tačiau taip pat reikia laikytis tų pačių taisyklių ir tais atvejais, kai duomenys perdomi į užsienį. Taip sakant, teisė duomenų apsauga keliauja kartu su duomenimis. Taigi, turint tai galvoje, manau, kad naujas Safe Harbor sprendimas yra geriausiai išytis, tiek siekiant apsaugoti piliečius, tiek siekiant patenkinti ekonomikos interesus, nes ekonomikos taip pat interesai labai priklauso nuo duomenų judėjimo tarp mūsų ir jungtinių valstijų. Dėl to ketiname toliau plėtoti diskusijas su jungtinėmis valstijomis ir nusimatyti aiškius teisinius pagrindus. Vėliau dar prie to grįšiu. Tačiau kol kas Safe Harbor panaikinimas tai turės daug pasiekmių, nes daug įmonių dirba jungtinės valstybėmis ir tai tikrai bus pasiekmių turės, tai jau dabar kuria daug neiškumo. Labai daug verslo atstovų, taip pat įvairių asociacijų, suteikia su komisija po sprendimo ir mes taip pat patys keletą kartų diskutavome su aš atstovai iš klausimų. Ir buvo prašoma komisijos suteikti teisinę iškumą. Žinoma, komisija nėra irgi pats svarbiausias veikėjas šioje srityje, nes pagal sutartis ir hartiją, tai duomenų apsaugos taisyklės visų pirma, jų, jų laikymas visų pirma užtikrina nacionalinės duomenų apsaugos tarnybos. Ir tai yra taip pat labai svarbus aspektas ir krims sprendime. Dėl to komisija labai atsargiai, jau krupščiai stengiasi laikytis tos taisyklės. Ypač tinkamu koks iššūkis kelia šis sprendimas. Domino apsaugos tarnybos, Europos domino apsaugos biuras bei komisija bedarbiauja visais domino apsaugos klausimais. Turime 29 straipsnio darbo grupę ir dvi dienos po sprendimo prieimimo darbo grupė susirinko ir padarė, padarė pareiškimą, kurio paragino institucijus ieškoti sprendimo su JAV tarnybomis ir ieškoti būdų, kaip atnaujinti Safe Harbor veikimą. Toliau, ši darbo grupė toliau analizuos, kokias yra krems sprendimo pasiekmes, laikas priemonės galima iškus spręsti kol kas įmonės gali naudotis nuodatams kontraktų nuostatomis. Tai ir jas gali tiek užtikrinti, kad būtų laikomasi taisyklių. Tačiau, žinoma, supratome, kad verslui reikia teisinio iškumo. Ir dėl to komisija pateikė komunikatą tarybai ir parlamentui dėl domenų pateikimo iš Europos Sąjungos į JAV ir komunikate būtent remamasi darbo grupės pareiškimu. Komunikatas pats nėra teisėkūrinis aktas, nesiekimo komunikatu kurti naujus aspektus, tačiau bandome aiškinti esamą situaciją, taip pat remdamiesi ir ankstesniais gairių dokumentais, kuriuos darbo grupė yra išplatinusi. Ir tikimės, kad mums pavyko parengti aišku dokumentą dėl taisyklių, kaip turbūt perdami duomenis tarptautiniu lygiu ir laikantis duomenų apsaugos taisyklių. Žinote, duomenus perdami lemiantis dviem pagrindais. Pirmiausia, asmenitės nuostatos, kurios numatomos tarptise tarp ES įmonių ir JAV įmonių. Ir tokios nuostatos numato tuos įsipareigojimus, kuriuos turi tenkinti ir duomenis perdančios įmonės, ir duomenis importuojančios įmonės. Ir komisija yra patvirtinus keturis tokius taisyklių rinkinius, kuriuos naudoja įmonės. Toliau yra kitos taisyklės, kurios aptaria, tai duos būti perduodami korporacijų viduje, kuris veikia tokių valstybių. Ten yra numatyti saugikliai, duomenų apsaugos saugikliai, visą tai turi tvirtinti visas duomenų apsaugos tarnybos. Be to yra ir ES duomenų apsaugos taisyklės, kurios numato atkrų nuostatų leidžiančių nukrypti. Tačiau jeigu nukrypti leidžiamas tuomet, jeigu steikiamas esi pakankamas apsaugos lygis taip pat svarbu yra laikytis taisyklių. Pavyzdžiui, duomenų turi būti pedams visuomet, kai, kai jie yra būtini stačių įgyvendinimui pirma. Antra, duomenys turi būti būtini siekiant uh, užtikrinti tai teisėtus lūkesčius. Ir trečias dalykas, duomenys turi būti perdodami tik tais šalims susitikus. Ir taip pat yra kitų priemonių, kurios yra panaudotos, tačiau mes komunikate jau aiškiai esame pasakę, kad visas galimybės, kitos galimybės yra sudėtingesnės ir užtikrina mažiau užtikrintumo negu ankstesni minėti variantai. Žinoma, kai kurios, kai kurios šis, e, sprendimą galime pasinaudoti tam tikrais atvejais, kaip pavyzdžiui, neįmanoma užtikrinti duomenų turėtojo sutikimo. Yra specialus atvejai, kuomet sutikimas yra neįmanomas, tačiau tuomet reikia užtikrinti, kad bus apsaugomų nausų grėsmių, kokios gali kilti duomenys perdodant. Taip pat kartais gali atbūrė tai, kad kartais trūksta informacijos ir dėl to galima taip pat negalėtų užtikrinti tinkamo sutikimo. Taip pat įmonės naudojasi įvairiais duomenų perdavimo priemonėmis įvairiomis, įvairiais įrankiais. Dėl to komisija mano, kad reikia aiškesnės sistemos, kuri kuri taip pakeis senąją Safe Harbor sistemą dėl duomenų perdavimo į JAV. Tai yra labai svarbus dalykas. Safe Harbor yra labai svarbus klausimas ir mes diskutuojame su JAV, kaip būtų galima tai gyvendinti. Ir tai ir toliau yra mūsų didžiulis prioritetas. komisijos nariai dėl to diskutavo ir jau pasakė parlamente taip pat. Ir komisijos narė taip pat vyko į JAV, kur vyko tas dėrybos dėl Safe Harbor gyvendinimo ir pakeitimo. Vašingtone ji susitiko su JAV administracijos vairiais atstovais, taip pat ir verslo sekretoriumi bei kitais pareigūnais. Jie aptarė šią problemą su Baltaisiais rūmais, taip pat su federalinė komisija bei įvairiais kongreso nariais. Be to, komisijos narė dalyvavo posėdžiuose įvairiuose sutikimuose su pilietinė visuomenė ir verslu. Ir jis sakė komisijos žinutę, kuris yra iš trijų elementų. Pirmiausia, siekiama atnaujinti Safe Harbor sutarimą, tačiau čia reikalavimai yra labai aukšti. Ir siekiama užtikrintus reikalavimus, kurie numatomi yra šiame sutarime. Taigi negali tęstis veikla tokia, kokia buvo iki šiol. Taip pat reikia sprendimo, kuris tikrai būtų tvirtas ir padėtų ir padėtų sukurti gairias telekomunikacijų sektoriui. jau yra pateiktos visas rekomendacijos jav ir svarbu užtikrinti, mūsų tyčiams yra svarbu, kad visi sutarimai tikrai būtų saugus ir patikimi. Be to, mes iš komisijos pusės esame pasakyti, kad esame pasiruošę daryti dėl naujų sustarimų, tačiau čia reikia dirbti su partneriais ir tik su partneriais galime rasti tvirtų sprendimų. Taip pat labai svarbu yra, kaip pačios darybos vyks. Čia reikia konstruktyviai diskutuoti. Ir mes esame nusimatę terminus, kada, iki kada reikia pasiekti sutarimą. Manome, kad tai yra įmanoma. Jeigu ir mes, ir JAV tikrai to norėsime. Kol kas darybos siejasi su keturiais klausimais kurie siejasi su sistema, kuri pakeis Safe Harbor. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad bet kokia sistema, kuri pakeis Safe Harbor, turėtų būti virtesnė ir stipresnė negu sesnė sistema. O tam reiškia, kad e, tie įsipareigojimai, kuriuos jau prisėmė JAV administracija, jie taptų tikrai tvirtais įsipareigojimais per teisės aktus E, turi būti imtis pareigojimai, kad e, JAV tik iš savo pusės tikrai gyvendės šitos. Antra, reikia užtikrinti, kad ES piliečių skundai tikrai būtų tinkamai tvarkomi ir sprendžiami. Ir kad bus sprendžiama taip teisingai tiek teisme, tiek kitomis priemonėmis. Taip pat reikia užtikrinti, kad JAV įmonės laikytųsi tinkamų privatumo užtikrinimo principų ir lieka klausimas, kaip tokį priežiūrą užtikrinti. Tačiau mūsų manimų geriausia būtų įtraukti būtų nacionalinės duomenų apsaugos ekspertus, duomenų apsaugos tarnybas ir būtų geriausia, kad jie bendrautų su JAV kolegomis. Tai geriausia apgintų piliečių interesus. Trečia, reikia geresnių garantijų geresnių garantijų, kad tarnybos gaus reikiamą prieigą, ypač kalbant apie saugumą, tačiau taip pat, kad ta prieiga bus ribotai proporcinga. Kaip komisijos norėjau, sakė anksčiau. Kol kas tokių diskusijų trūksta jav. Nors pastaruoju metu tarsi ir buvo pozityvių ženklų. Tačiau reikia užtikrinti, kad naujoji teisės sistema bus pakankamai tvirta. Ir mes vis dar nekame duomenis, nekame informaciją iš klausimų. Galiausiai, reikia užtikrinti, kad teisės, teisės aktus numatyti įpareigojimai ir apribojimai iš tikrųjų būtų gyvenime praktikoje. Būtent dėl to mums reikia ekspost tvirtinimo mechanizmo, kuris leistų patvirtinti, kad tikrai gyvenimas visus saugumo priemonės. Ir dėl to reikia periodiškų skaidrumo ataskaitų. Jav įmonės turi pateikti periodiškai duomenis apie tai, kiek buvo prašyta kartų prieigos prie duomenų. Mes tą darome Europos Sąjungoje ir mes prašysime, kad JAV taip pat matytų privalomus tokius ataskaitas tame pasiūlytame toje sistemoje, kuri pakeis Safe Harbor. Ir taip pat mes manome, kad e, reikėtų ir papildomų daugiau ataskaitų, kurias turės teikti JAV tarnybos, kur bus jėsus su Safe Harbor. Vašingtonė buvo padaryta pažangos, sutarėme, kaip geriau numatyti apribojimus, kaip e, duomenis geriau perduoti ir taip pat kaip užtikrinti prieigą prie domenų dėl nacionalinio saugumo tikslų bei viešos tvarkos užtikrimo tikslų tarnyboms. Kita vertus, vis dar reikia daug ką padaryti. Lieka du svarbus dar klausimai, daug kurių diskusijos vis dar vyksta, ypač skaidrumas ir ataskaitikimas bei priežiūra. Priežiūra to, tų kompanijų, kurios išduoda sertifikatus pačios savo. Jau sulaukėm paramos iš JAV administracijos ir kongreso, jie taip pat, e, sakome, palaikymo, taip pat ir verslas, taip pat e, žada prisidėti prie tokios, tokios sistemos įvedimo. Ir man, manoma, kad tikrai tvirta sistema padės užtikrinti didesnį privatumą taip pat ir jav. Taip pat na, dar norėčiau pasakyti, kad dėrybos tikrai ne visuomet būna lengvos, tikrai būna kartais sunku. Ir komisija jau yra pateikusi kompromisinių sprendimų, kurie turėtų stikrinti ir tai, kad sistema būtų stipri, tvirta ir kad padėtų užbaigti darybas tinkamai tie sprendimai. Tačiau, turim galvoje teismo sprendimą, ją vyriausybė turi būti supratingesnė, taip pat kūrybingiau pažiūrėti šį klausimą kaip numatyti naują sistemą ir na, visam tam laiko nėra daug. Taigi čia reikia pastangų iš abiejų pusių. Taip pat komisijos narės kelionėje į JAV tapus kitais renginiais. Ir reikia turėti galvoje, kad politinė situacija nėra labai palanki, yra sutinga, nes dabar kaip tik siekiama būdų, kaip sustiprinti saugumo sistemą ypač kovos terorizmo klausimu. Ir visą tai dar iškio parodo, kaip svarbu užtikrinti ir tikimus balansuoti nacionalinį saugumo interesus su pareiga apsaugoti duomenis. Ir taip pat labai svarbu, kad tai, tai parodo, kaip svarbu yra, kad jie JAV ir Europos Sąjunga toliau bendradarbiautų ir išspręstų dvišalį bendradarbiavimo kliūtis. Ir jau, baigdamas aš pasakyti, kad tik visapusiška sistema, su visapusiškais įpareigojimais gali užtikrinti, kad praktikoje iš tikrųjų duomenų apsaugos lygis bus tinkamas, toks jis yra Europos Sąjungoje, ir kad, bus, kad, kad sistema atitiks Europos Sąjungos duomenų apsaugos įstatymus. Būtent to mums reikia ir tas, tas, tą kryptimį einame. Ačiū. Thank you very much, <clears throat> Mr. Marilau. Ačiū, ponė Marilau. Tai tikrai labai svarbu visi sprendimai susijęs su saugaus uosto klausimu. Ir suprantu, kad e, kodėl tiek daug jūsų užsirašė į norinčių pasisakyti sąrašą. Gal pradėsime nuo šešėlinių pranešėjų dėl domenų apsaugos e, teisės aktų pasiūlymo. Paketą tai yra ir EPP frakcijos vardu ponas Vos iš karto. Herr Vorsitzender und Ihnen auch. Ačiū pirmininkė. Taip padėkoju ponui Marelo už pristatymą dėl teismo sprendimo ir komisijos um, ir įtakos komisijos. E, again, yeah. Gal galėtumėte pradėti iš pradžių? Taigi dar kartą ačiū. Viskas atrodo čia labai gerai. Labai gerai viską taip plačiai nagrinėti, kadangi duomenų į trečiasias šalis perdavimo klausimas ateitie turėtų būti procedūra, esminė procedūra. Ir norėčiau paklausti, kiek įmanoma, kad iki sausio mėnesio gautumėm pasiūlymą, kaip galima užtikrinti uh, harmonizavimą Europos Sąjungoje, kaip tą, kaip, kaip, kaip tą harmonizavimą garantuoti, nes e, viskas juk eina per nacionalinės duomenų apsaugos agentūras, e, institucijas. Kaip čia bus, ar tai bus kažkokia harmonizuota teisė? Ar FTC turi harmonizuot, atlikti savo tikrinimus ir e, kaip turi būti, kokia turi būti numatyta procedūra šiai organizacijai. Ir dar, ar jums susidaro toks įspūdis, kad Amerikoje irgi lygiai taip pat viskas suprantama kaip ir čia? Lauristin, Mariju. Mariju Lauristin, dabar Sosdemų frakcijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau padėkoti atstovų iš, komisijos atstovų už pasisakymą. Kaip žinote, dabar periname į paskutinį domenų apsaugos reglamento nagrinėjimo etapą ir jau įtraukėme, e, kiek buvo įmanoma, teismo sprendimą. Taigi mes tikrai rimtai dirbame ir žinau, kad komisija rimtai dirba bandydama suvokti šio teismo sprendimo pasiekmes. Ką galite pasakyti apie Junktinės valstijas, kaip suprantu, komisijos narė Jūrova lankėsi ten ir ji papasakojo tikriausiai, ko, kaip, kaip buvo priimtas šis teismo sprendimas kitapus Atlanto, kokie, kokius žingsnių imtasi, nes šis sprendimas atskleidė, kad Junktinėse valstijose nėra e, tinkamos domenų apsaugos. Gal galėtumėte labiau pakalbėti? ir paaiškinti, ko, kokių žingsnių JAV rengėsi imtis ir ką yra pasirengusios daryti. Aldė, frakcijos vardu Sofija Intveld. Ačiū, pirmininkė, noriu e, pratesti Marijų Lauristin mintį. Iš tikrųjų, tai yra svarbiausias klausimas. Ką jungtinės valstijos e, yra pasirengę daryti savo interesų vardan, ne dėl to, kad mes prašome, bet dėl to, kad jos nori e, E, turėti reikalų su Europa. Nepamirškime to. Su visa pagarba ir, ir tikrai gerbiu jūsų, ponė Fonseka, ir, ir visos komisijos darbą, bet apie tokius klausimus reiktų kalbėti vadovų susitikimuose. Kodėl tai svarstama kaip administracinis klausimas. Kito tarpu mums reikia, kad Amerikos žvalgybos ir saugumo tarnybos pakeistų savo darbo metodus, nes taip pasakė teisėja. Kad ir kaip e, bandytume, kad ir ką politikai besakytų, tai, tai jau yra precedentų teisė. Ir jeigu amerikiečiai nori su mumis toliau e, tvarkyti verslą, jie turi prisitaikyti. Mes ne, nesimame verslo reikalų su bet kuo, vien dėl to, kad, kad, kad tai yra mūsų geri draugai. Išklausius jūsų pasisakymą galiu pasakyti, kad na, man buvo labai įdomu, bet jūs nepakalbėjote, neaptarėte svarbiausių klausimų. Kalbėjote apie tai, kad bus šiek tiek daugiau stebėsenos, daugiau patikrų, daugiau ataskaitų, bet tai nebuvo problema. Teisėjai ne, ne, ne, neakcentavo, kad trūksta ataskaitų ar, ar reikia daugiau prašymų susipažinti su duomenimis. Jis tiesiog pasakė, kad duomenys jungtinėse valstijose yra nesaugus, nes JAV slaptosios tarnybos gali nevaržomai disponuoti tais duomenimis. Toks yra teismo sprendimas. Taigi, apie ką mes čia kalbame? Tai nerimta. Koks bus tikrasis sprendimas? Ar bus jis? Ar jungtinės valstijos yra pasirengę eiti priekin? Na, jei ne, tai, na, tai jų pasirinkimas, bet tuomet iškils problemų dalinantis duomenimis ir perdant juos už Atlanto. Žmonės turėtų suvokti, jog duomenų apsaugos klausimą mes traktuojame kaip kažkokį tai egzotišką dalyką, kuris aktualus kairiesiams Europos parlamente, bet tai yra e, teisė, kurios įgyvendinimo gali reikalauti teisme, kaip ir, kaip ir teisė, kaip ir žodžio laisvė teisė gyvenimą, teisė nepatirti kankinimų. Tai yra viena iš pagrindinių teisių. Negalima dėl to kažkaip bandyti susidėrėti, bent dėl to, kad, kad mes tai taip atitinka mūsų tikslus. Ar jeigu kalbėtume apie dra kankinimų draudimus, ar komisija taip pat tokį klausimą nagrinėtų. Man viskas atrodo paprasta. Tai susiję ne su sutartimi su JAV, bet tai reikalauja komisijos sprendimo. Nes kad būtų užtikrinta tinkama domenų apsauga, nes teisėjai pasakė, kada domen, ta, ta apsauga yra nepakankama. Taigi, ar komisija rengėsi daryti spaudimą dėrybose? ne daugiau ataskaitų, ne, nesaistančių įsipareigojimų, bet svarbiausias yra juk šis klausimas. Dabar kiti nariai paprašė žodžio. Ponas Boni pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Manau, kad visi suprantame, kaip svarbu rasti sprendimą, situacijos sprendimą po teisingumo teismo nutarties ir mes norime šio tikslo pasiekti, tačiau man kyla daug abejonių. Visų pirma, mūsų lūkesčiai ir 29 straipsnio grupės lūkesčiai ir visi laikinai gal, galiojantys sprendimai galios iki sausio pabaigos, tačiau mes tikrai nežinome, kaip, e, kokiu būdu darysime spaudimą kolegoms jungtinėse valstijose. Ne tik kalbų lygmenių, bet kaip pasieksime, kad iki sausio pabaigos būtų pasiūlyti sprendimai. Ir trečias svarbus aspektas tai verslas. Tai svarbu verslui, ne tik piliečiams, ypač smulkiajam verslui. Nes smulkiajam verslui būna ypač sunku gyvendinti visus kriterijus susijusius su šiomis nuostatomis Taigi viena vertus e, piešiame optimistinį scenarių, tačiau kita vertus, ką reikia daryti, ką komisija turi nuveikti iki sausio pabaigos, jeigu iki to momento nebus jokio sprendimo, santykiuose su JAF ir, ir 29 straipsnio grupės spaudimas vėl mm, suintensyvės. Aš toliau Birgit Sipil. Dėkuoju, pirmininkė. Aš labai atidžiai išklausiau pasisakymo apie tai, koks svarbus mūsų laukiantis darbas. E, dar labai nemažai detalių reikia sureguliuoti, sureguliuoti bet e, tuo pačiu mums ir sakoma, kad jau galbūt jau yra viskas, e, galbūt viską pabaigsime gruodį ar sausį. Tai mane šiek tiek stebina, sutinku, kad Junktinės valstijos nori su mumis dar, dirbti, tai yra labai gerai, bet kai kalbame apie e, duomenų apsaugą, tai e, tada reikia juk prekiauti remiantis mano duomenimis. Tų duomenų rinkimas kai kuriuose įmonėse tiksliau tos įmonės gauna e, duomenų apie mane, tuos duomenys interpretuoja ir dabar tie surinkti duomenys visai atsiliepia žmonių gyvenimui. Dabar jau nebereikia vien tik tais siūsti kažkokius tai laiškus, tai nėra vien tik tais kažkokių nereikalingų laiškų į mailo dėžutę gavimas, tai yra to, ir kredito gavimo galimybės apribojamos ir, e, pavyzdžiui, nu, nusip, galimybė nusipirkti lėktuvo bilietą. Tai klausimas, kodėl vardan ko aš dabar turiu visą tai ištverti. Dabar dar nebuvo atlikta analizė, kokie duomenys yra e, reikalingi, kokie nereikalingi, nežinau net kaip galima būtų greitai tą atlikti. E, man irgi kyla klausimų dėl jungtinių valstijų turimų duomenų, nes jie turi vis tik tais mums paaiškinti, kągi jie veikia iš mūsų duomenų. Dabar klausimas toks. Ar galima pasitikėti tais duomenų rinkėjais? Ar tie duomenų rink... duomenys bus taip apsaugoti, kaip mes to norime? Aš norėčiau, kad būtų daugiau pateikta detalių dėl įvairių iniciatyvų ir dėl to, kaip bendradarbiausime bei kaip tikrinsime visas tas duomenų rinkimo procedūras. Ačiū. Ponas Lopės Agilar. suscribo los mensajes de preocupación que se han trasladado en las intervenciones anteriores, pero me gustaría saber si la Comisión y sus servicios han. Buvo išsakyta daug nerimo. Tačiau aš norėčiau paklausti, ar dabar buvo apskaičiuotas poveikis e, šio um, teismo sprendimo kitiems klausimams. ir kaip čia išeina su pagrindinėmis žmogaus teisėmis bei laisvėmis, kaip pripažinta e, teisų laisvių, pagrindinių teisų ir laisvių hartijoje. Nutartyje yra pasakyta, kad yra um, nesilaikoma ES teisės, kadangi pažeidinėjama ši teisė, kuri, buvo numat, kuri yra numatyta hartijoje. E, buvo kaltinta vadinamasis Safer Board, tačiau vis tik tais reikėtų panagrinėti ir kitus aspektus, sakykime, tokius kaip privat, teisė į privatų gyvenimą, kuri yra numatyta 18 hartijos straipsnėje. Viešoji nuomonė nieko šiuo klausimu nežino, nes nebuvo jokių iš ankstinių diskusijų. Taip pat nėra žinoma, koks nors teismas ES prieš tai sprendė panašų klausimą, tačiau žinoma, jog toks sprendimas dabar turės įtakos analogiškais atvejais, ypatingai kai perduodami duomenys į trečiasią šalis. Ir jeigu bus tarybos kažkokiu tai sprendimu panašių, tai tie sprendimai bus sistemingai anuliuojami, naikinami. Ar dabar komisija galėtų paaiškinti, kokia konkrečiai bus ta įtaka? Ačiū Juan Fernando. Ana Gomiš. Uh, after... Dalyvavau seminare surinktame ES JAV delegacijos prieš daugelį metų. Tai buvo renginys skirtas domenų apsaugai ir supratau, kad jungtinėse valstijose, valstijose nėra e, jokios domenų apsaugos. Turiu omeny tai, kad bet kas jungtinėse valstijose gali sukurti domenų bazę, e, remdamasis duomenimis, kuriuos jam pavyksta gauti ir paskui pabandyti tuos duomenis parduoti. Buvęs kongreso narys mums pasakoja apie atvejį, kuomet įmonės, kur, atvejus, kuomet įmonės susikuria tam, kad parduotų duomenis kitoms įmonėms. Tačiau atrodo, kad niekas nepasimokė iš tos situacijos. Dabar uh, šiek tiek apie teismo sprendimą. Ką komisija daro? Juk tai buvo komisija, juk, juk saugaus uosto susitarimo pagrindas yra komisijos sprendimas priimtas prieš kurį laiką. Suprantu, kad ponas Morilo sako, jog atsakomybė už tai tenka nacionalinėms duomenų apsaugos institucijoms. Tačiau daugeliui mūsų valstybių yra nusispjauti į tai, ką sako domenų apsaugos institucijos ar ką jos daro. Noriu paklausti, ar komisija susisiekė su nacionalinėmis domenų apsaugos institucijomis ir ar išsiaiškino, ar pasirūpino, kad jos e, gyvendintų teismo sprendimą. Noriu pakalbėti apie savo valstybę Portugaliją. Paklausiau bandžiau išsiaiškinti, ar, ar jie ką nors daro. Taip, jie bando perspėti, informuoti apie tai, kad toks sprendimas egzistuoja, apie jo pasiekmes. Nėra jokių draudimų e, vykdyti verslą ar, ar nėra raginimų keisti verslą. Ir žinau, kad yra 125 įmonių sąrašas, kurie, kuriame yra e, kosmetikos, e, farmacijos, biržos maklerių, mobilių, te, mobilių telefonų įmonės, kurios e, įtrauktos į sąrašą nuo 2010-ųjų, kai duomenys apdarojami elektroniniu būdu. Ir taip pat renkama informacija apie kitas įmonės, duomenys, kurie yra JAV. Aš žinau, kad mūsų domenų apsaugos institucijos daro kad viską, ką gali, bet aš žinau, kad praktikoje tikrai niekas nepasikeitė. Na, įmonės buvo perspėtos apie teismo sprendimą ir viskas. Dėl noriu paklausti, ką komisija konkrečiai daro, kad užtikrintų, jog nacionalinės domenų apsaugos institucijos ir šalių vyriausybės iš tikrųjų įgyvendintų saugaus uosto susitarimą ir pritariu kolegų išsakytoms mintims, kad tai turi būti vienas svarbiausių prioritetų e, darybose su JAF. Aukš... Klausimas svarstamas aukščiausio lygio pareigūnų susitikimuose, nes kitaip jis nebus išspręstas. Ačiū, atrodo, kad daugiau niekas iš komiteto narių nepaprašė žodžio, todėl kolegos noriu priminti apie tai, koks mūsų tvarkarašys numatytas. Susitikome su misijos nare spalio 26-ąją, jis jį pažadėjo pas mus vėl ateiti sausio 10-ąją. Taigi sausio 10-ąją jie ateis pas mus ir esame numatę tą dieną išgirsti e, gauti informacijos apie tai, ką sako JAV. Tačiau noriu pabrėžti, kad tas klausimas yra tikrai labai labai skubus, nes yra, na, terminas yra labai trumpas. Aš skeptiškai vertinu galimybės kažką išspręsti iki, numat, iki to termino, kuomet jis baigsis. Taigi, ko mes galime tikėtis iki sausio dešimtosios artėjant tai, tam terminui, kuris tikrai labai rimtas. Susitikimas iš tikrųjų yra gruodžio 10, o ne sausio 10. Prašau. Ačiū vis pirma už visus klausimus. Ir turiu prisipažinti, kad išklausęs jūsų bandau suvokti, kur išsiskiria mūsų požiūris, interpretacija, vertinant šio do, punkto turinį. Pabandysiu atsakyti į keletą klausimą. Atsakysiu į ponios Intveld klausimą, jei teisingai supratau, apie tai, ar tas klausimas turi būti svarstamas politinio ar administracijos lygminiu. Po Teisingumo teismo sprendimo paskelbimo mes iš karto administracijos lygių ėmėmės priemonių politinių lygmenių, tai buvo komisijos narėje Jurova ir mm, perdavėme žinę kolegams Junktinėse valstijose, kad duomenų apdarojimo situacija visiškai keičiasi dėl precedentų teisės. Komisarė Jurova komisija yra įgaliota rūpintis tais klausimais ir ji lankėsi Vašingtonė prieš dvi savaitės. Aš noriu pasakyti, kad tas klausimas nėra svarstamas technokratų ar administracijos darbuotojų diskusijose. Ir tai nėra naujos darybos. Su amerikiečiais deramės keturis metus ir jie puikiai žino, kad tas klausimas yra politinio pobūdžio, kaip ponas Lopes Aguilar sakė. įstatymo nuostatų klausimas, kaip taikyti, kaip užtikrinti įstatymų gyvendinimą. Nežinau, ar, ar jūs teikis, tenkina mūsų pristatytos išvados, bet mūsų partneriai tikrai supranta šio klausimo aktualumą. Dabar perėsiu prie konkrečių klausimų, bandysiu juos atsakyti konkrečiau. Dėmesie... Pradėsiu nuo panovos klausimo klausimas yra susijęs su amerikietiška krize ir kad viskas yra pasikeitę, mano, ar viskas yra pasikeitę, mano atsakymas būtų taip. Jie yra įsitikinę, kad e, mus siejantis ekonominiai interesai turi būti aptariami naujų pagrindų e, dėka šios naujos sutarties. Jeigu dabar grįšime prie administracinių dalykų, tai e, mano kolegos sako, kad e, tie klausimai yra daug e, svarbesni. Jie susijęs su politinėmis problemomis. Aš norėčiau aiškiai pasakyti, E, komisarė Jurova tikrai bus ne, be kompromisų. Mes norime, kad būtų susitarimas iki sausio mėnesio. Komisijos narė už 10 dienų ateis į komitetą pristatyti pre, pre, rezultatus. Dabar, nuo dabar iki pat e, sausio mes su amerikiečiais dirbame visais lygiais tiek čia, tiek Vašingtone. E, Londone kitą, kitą posėdį surenksime, kadangi tai yra pusiaukelėje tarp Amerikos ir čia. Mes žinome, kokius, e, e, kokias pareigas turime atlikti. Pagrindinius principus visus išaiškinau savo įžangoje mūsų susitarimo su amerikiečiais pagrindas yra tas, kad po šrems jie turėtų prisijimti privalomus įsipareigojimus. ir pasakyti, ar jie yra pasirengę pirmiausia gerbti mūsų taisyklės, kurias taikome duomenų rinkimui. Privé, Bet koks. Buen, si ça prend beaucoup de data. Nous sommes en train de discuter avec eux. Yra numatyta žalos atlyginimas, atlyginimas, kuris išsireikalaujamas per teismą. Mes e, reikalaujame iš amerikiečių ekspost analizės mechanizmo. Dabar nenoriu Jums pasakyti, kad e, visas tas problemas imsime ir išspręsime. Tiesiog noriu pasakyti, kad puikiai suprantame, jog mūsų startinis taškas yra pagrindinės teisės. Ir dabar kokiugi reikia sąlygų, kad pasiektumėm susitarimą. Mm, reikia žmonių tokiam dalykui, personalui, personalo mes puikiai tą suprantame. Mm, galiu vienintelį dalyką pažadėti - skaidrumą. E, pabaigo, dienos pabaigoje jūs turėsite spręsti, mm, apie mūsų visus pasiektus darybinius įsipareigojimus. Dar norėčiau pasakyti, kad ponas Vos ir ponė Gomiš klausė dėl e, nacionalinių duomenų apsaugos e, institucijų. Mes turime tam tikras direktyvas, kurios suteikia tiek komisijai, tiek 29 straipsnio komitetui tas, tuos įgaliojimus, kuriuos suteikia. Mes dirbame su jais, kad e, ir dabar blogiausiu atveju e, vis tik tais, noriu, noriu pabrėžti, blogiausiu atveju mūsų duomenys vis tik tais bus apsaugoti. Ir dar norėčiau pasakyti, kad Nežinau, ar mes pasieksime susitarimo, tačiau bet kokiu atveju, e, jeigu susitarimo pasieksime, jisai nebus nu, nusileidžiantis mūsų standartams. Ponas Boni sako, kad su tai susitarimais nacionalinės duomenų apsaugos institucijos vyriausybei tą pajus? Na, žinote, dar e, nėra atsakymų į visus klausimus. aš norėčiau pasakyti, kad po Šemso amerikiečiai puikiai suprato, kad viskas labai pasikeitė Nežinau, ar mes nugalėsime. Mes darysime viską, kas įmanoma ir kas neįmanoma, kad taip įvyktų. Bent jau dėl terminų požiūrių tai ne iki gruodžio, bet iki sausio pabaigos galime dirbti. Dabar norėčiau paklausti dėl tų jūsų įgaliojimų, dėl kurių deramasi, dabar mes dėl jų deramės ir suprantame, kad jie įtakos ir kitus klausimus, tačiau mes taip pat vilėmės, kad tos dėrybos vyks ir toliau. Ir tikimės, kad e, rezultato pasieksime gero. Tačiau... Tai iš tikrųjų dviejų dalių klausimas ES institucijų pozicija turi būti vieninga, kad tikitume amerikiečius, jog mūsų bendras e, ekonominis interesas pasistengti parengti, pasiekti gero e, saugaus uosto susitarimo. Žinau, kad kolegos norėtų užduoti papildomų klausimų. Šia tikrai labai svarbia tema, šio labai svarbių klausimų. Dėja, e, Turime toliau dirbti pagal darbo tvarką, nes dabar jau vėluojame. Kada sustiksime ir svarsime šį klausimą gruodžio 10-ąją. Žinau, kad liko daug nesakytų klausimų ir kad tai sudėtingas klausimas, bet juos, tuos klausimus kolegos pasilaikykime gruodžio 10-ąjį, kuomet ateis komisijos narė. Ačiū, dėkojame komisijos atstovui, ačiū ponia Morilo ir komisijos narės lauksime gruodžio 10. -ąją. Kolegos, pereikime tuomet iškart prie keitimuose nuomonėmis su Europos komisijos vidaus reikalų direktorato generaliniam direktoriumi. Keisimės nuomonėmis dėl ES bendradarbiavimo su Turkija prieglopščio migracijos ir ES. E, e išorės sienų valdymo srityje, taip pat ir sekmadienį vykusio vadovo susitikimo kontekste. Šis keitimasis nuomonėmis vyksta e, ES ir Turkijos diskusijų kontekste ir tai susijęs su e, Libe komiteto kompetencijomis prieglapščio vizų ir išorės sienų apsaugos srityje. Komisija paskirė paskelbė spalio mėnesį e, Turkijos pažangos ataskaitą dėl vizų liberalizavimo reik, sistemos reikalavimų. Mes, e, pirmasis ES Turkijos bendro readmisijos komiteto posėdis e, įvyko Liepos mėnesį ir Libė komitetas laukia pirmosios ataskaitos apie šį susitikimą. Ir Šiandien pasisatėjo ponas Rutė pristatyti visus šiuos klausimus. Prašau, nekantį laukiame. Ačiū pirmininkė. E, e iš tikrųjų įvyko laimingas sutapimas, kad esu čia šiandien. Aš turėjau atvykti anksčiau pas jūs ir pristatyti santykius su Turkija, Atvykau čia iškart po vadovų susitikimo, taigi mūsų susitikimo momentas yra tikrai labai palankus. Norėčiau visų pirma bendrai pristatyti na, istorinės reikšmės vadovo susitikimą įvykusi vakar tarp ES 28, 28 ES narių ir Turkijos. E, dirbame su Turkija, e, ypač daug pastangų deda komisijos pirmininkas ponas Timermans, rengiant bendrą veiksmų planą migracijos valdymo srityje. Darbas prasidėjo spalio pradžioje ir mūsų tikslas dirbti su Turkija ieškant e, Mm, sprendimo, ieškant galimybės geriau valdyti migrantus rautus, pasipriešinti kontrabandai žmonėmis, kuri vyksta ir tuo pat metu išsiaiškinti, kaip galėtume dirbti ir suintensyvinti santykių su Turkija migracijos valdymo srityje. Todėl ir buvo parengtas ES Turkijos veiksmų, bendras veiksmų planas Jam pritarta spalio 25-ąją. Tame bendrame veiksmų plane išdėstyta e, visai lė klausimus ryčių, kuriuose bendradarbiausime su Turkija visos pusės patikė nemažai prašymų, mūsų pusė pasitikė nemažai prašymų, turkai taip pat išdėstė nemažai prašymų apibendrinsiu juos, ko prašo turkai. Visų pirma, daug reguliaresnių kontaktų, susitikimų AS Turkijos vadovų susitikimų. Antra, paspartinti vizų liberalizavimo procesą. Trečia, pažangos stojimo dėrybose. Ir ketvirta, didesnio finansavimo ir didesnės paramos Turkijai, e, jai bandant priimti, suteikti pagalbą pabėgėliams, kurie atvyksta į Turkiją. Taigi tam planui pritarta, jis buvo svarstomas spalio 15 vadovų susitikime. Nuo spalio 15 iki dabar įvyko dar e, nemažai susitikimų su Turkijos atstovais, bandant išsiaiškinti, kokia eiga tie visi veiksmai turėtų būti išdėlioti, kokia seka jie turėtų būti išdėlioti. Ir noriu iš karto jūs patikinti, kad e, abipusės yra įsipareigoję dirbti drauge. Vakar dienos vadovų susitikime pavyko susitarti Visų pirma, dėl veiksmų plano įgyvendinimo, taip pat dėl daugybės kitų aspektų. Ir aš manau, kad e, na, teisingai sakė daugelis tų e, apžalgininkų, kurie sakė, kad ES Turkijos santykiai e, turėtų suintensyvėti. Ir dabar po šių e, renginių tikimės, kad Turkija suintensyvins pastangas kovoti su nusikalstamais kontrabandos žmonėmis tinklais. E, gal tikimės, kad bus mažiau mm, nelegaliai į ES bandančių patekti migrantų, kad bus taikomos, geriau taikomo, taikomos galiojančių sutarčių nuostatos ir kad bus simtasi priemonių e, geriau integruoti pabėgėlius iš Sirijos esančius Turkijoje, kad bus užtikrinta geresnė jų apsauga ir, ir kad, ir kad a, a, e, pabėgėliai, kuriems suteiktas suteikiamas apsaugos statusas turės galimybę integruotis į Turkijos ekonomiką. Kaip jau sakiau, Turkija pateikė nemažai prašymų. Vienas iš jų sukurti pabėgėlių, įkurti pabėgėlių prieimimo centrą. Skirti finansavimą pabėgėliams. ES eh, vakar pasižadėjo skirti 3 milijardus eurų pabėgėlių uh, E, klausimams. Tai yra pinigai, kurie bus, nebus iš, išmokėti Turkijos institucijoms, jie nebus skirti bendradarbiavimui su Turkija, bet tai pinigai pa, skirti padėti pabėgėliams esantiems Turkijoje. Antra, susitarta, kad e, vyks vadovų susitikimai tarp es ir Turkijos kokiu formatu dar reiks nuspręsti, tai bus sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju, du kart per metus. Taip pat e, e, susitikimus lydės aukšto lygmens pareigūnų dialogas pabėgėlių klausimais, ministrų lygmenių. Taip pat e, tokia veikla bus grindžiama veiksmų planu, bus ir daugybė kitų aukšto lygio uh, atstovų susitikimų e, vyks politinis dialogas, pavyzdžiui, e, energetikos klausimais. Trečia. Jau gruodžio viduryje bus surinkta tarp vyriausybinė konferencija dėl e, 17 dėrybų skyriaus atverimo ir keletojo kitų dėrybinių skyrių. E, tačiau daugelis tų skyrių susijęs su sudėtingais ir, ir e, e, labai kruopščiais procesais, y, y, ypač atšvelgiant į tai, kad kai kurios teisino dalis labai pasikeitė nuo paskutinės teisės aktų atitikties peržiūros ir todėl laukia nemažai užduočių užtikrinant e, teisės aktų atitikti. 23 skyrius yra apima tas sritis, kurios yra jūsų komiteto kompetencija. Tačiau kol kas valstybės narės yra numatė uh, e, savo pozicijas dėl darybinių skyrių atverimo išsakyti 2016 pavasarį. Galiausiai noriu pasakyti, kad e, komisijos narys Abramopoulos e, komentavo vizų liberalizavimo klausimą ir diskusijos buvo tikrai sudėtingos, nes na, atrodė, kad vyksta politinės diskusijos, kai tuo tarpu uh, atrodė, kad, kad e, na, vizų liberalizavimo procesas gali paspartėti, tačiau reikia tenkinti nemažai reikalavimų. Yra e, vizų kelio gairių planas ir yra 17 punktų sąrašas, 17 reikalavimų sąrašas, kuriuos būtina įgyvendinti. Ir per tas dvi dienas mes visą tai labai aktyviai svarstysime, aiškinsimės, ką reiktų įtraukti. Žinome, kad yra parengta daug teisės aktų projektų, kad būtų gyventinti tie reikalavimai, tačiau reikėjo laukti, kad būtų sušauktas naujas parlamentas Turkijoje. Nemažai nuostatų yra įgyvendinamos per vyriausybės dekretus, taigi reikia nuveikti nemažai darbų. Vizų liberalizavimo srities darbas turėtų būti nuveiktas iki metų pabaigos, kai kas sako, kad, kad sprendimas, sprendimo reiktų tikėtis 2016 spalį, reikės laukti tarybos išvadų, tačiau viskas priklausys nuo to, ar bus gyventi reikalavimai siejami su e, vizų kelio gairių planu. Taigi taip atrodo procesas, kurio gale reikės parengti rekomendacijas ir abi įstatymų leidybos institucijos turės e, įsitikinti, kad viskas padaryta taip, kaip reikia. Taigi pastarąsias kelias savaitės tikrai daug dirbame siekdami suintensyvyti diskusijas ir santykius su turkais, taip pat siekdami užtikrinti, kad migraciniai migrant, migrantų srautus, srautų tvarkymas būtų geresnis. Kaip žinote, Per pastarosius kelias mėnesius į Graikijos salas atvyko apie 600 tūkstančių žmonių ir žinote, kad kai pradėjome tai svarstyti, daugiau kalbėjome apie žmonių srautus iš Libijos į Italiją. Ir tai galbūt tik vienas skyrius, vienas ilgas skyrius diskusijose dėl migrantų srautų bet reikia požiūrio pagristo bendru sutarimu e, dalym, dėl dalymosi našta. Turkijoje yra 2 milijonai pabėgėlių iš Sirijos. Kaip teigia Turkijos atstovai, jie skiria 8 milijardus JAV dolerių tų žmonių prieimimui tai Sirijoje situacija toliau išlieka įtempta, todėl reiškia, kad dar nemažai žmonių atvyks ir reikia aiškintis, kaip elgtis, kaip reaguoti. Buvo minėtos ES asmen, ES gyvenamos asmenų perkelimo programos, tai susijęs su bendromis diskusijomis šią temą. akcentuojant teisėtos migracijos kanalus. Pirmininkė, aš kalbėjau e, pakankamai trumpai, na, galbūt vis tiek per ilgai, bet nebejoju, kad dabar galime tikėtis aktyvių diskusijų. Ačiū. <clears throat> Ačiū. Na, žinoma, tema yra labai svarbi. Ir, ponirtai, kalbėjote pakankamai trumpai ir liks laiko diskusijoms kaip galėtų pasakyti kiti nariai, kurie, kurie domės šių klausimų. Ir beveik visi nariai paprašė žodžio, todėl paprašysiu, kad jūs man pasakytų koordinatoriai, nes būtent jie prašė, kad šis pristatymas būtų patiktas. Taigi pirmiausia kalbės jie, o po to kalbės kiti nariai. Na, žinoma, reikia pasakyti daugiau klausimų. Gal šiam klausimui? kolegos gali kalbėti iki dviejų minučių. Taigi, Birkis Sipil. Praeisime nuo Birkis Sipil. Ačiū. Po posėdžio su Turkija liko daug atvirų klausimų. Vis dar trūksta valstybių narių įnašų, taip pat kitų valstybių įnašų kaip finansuoti jungtinių tautų pabėgėlių komisarų veiklą, taip pat trūksta pinigų Afrikos patikos fondui, trūksta pinigų Europos pasienios sistemoms. Tad kaip klausimas, iš kur gausime 3 milijardus eurų, kurių trūksta. Kitas klausimas. Na, aš jau pavargau klausytis, e, kad Turkija daug daro pabėgėlių srityje. Jeigu pažiūrėtume į tai, kiek šalyje gyvena piliečių, kokia yra situacija. Aš manau, kad, kad pavyzdžiui, Libano našta yra daug, daug didesnė negu Turkijos našta. Tačiau vis tiek vis laik kalbam tik apie Turkiją. Ir sakote, kad pinigus reikia skirti geriam apvedinimui, mokykloms, tik klausimas kur tai bus daroma. Nes kiek žinau, daugumas yra pabėgėlių gyvena ne stovyklose, o Turkijos miestuose, tad kaip bus galima tą pagalbą suteikti ir užtikrinti, kad pagalba tikrai būtų teikiama, nuodaga būtų teikiama pabėgėliams. Toliau, Turkija kontroliuoja savo sienas, tad, siena ne, tad, tad pabėgėliai nebekeliaus į Europą. Taip pat Turkija vėl prisims atgal migrantus, kurie išvyko, taigi jie turės daugiau negu 2 milijonus. Tačiau nieko, kurios nebuvo pasakyta apie perkelimą kas vyksta šioje srityje. Manau, tai yra labai svarbus dalykas. Toliau, pasakina bėga, kad jokie Sirijos pabėgėliai negauna prieglapščio Turkijoje, tai neįmanoma šiuo metu. Ir tuomet buvo pasakyta, kad bus tas diskusijos, gal keletas iš skyrių dėl stojimo procedūros, na tai mes tai palaikome, Mūsų frakcijas mes manė, kad Turkija turi tapti Europos Sąjungos narė, tačiau kol kas, kol valda Erdoganas, tai na, sunku būtų įsivaizduoti. Čia labiau palaikytume tai, kad pirmiausia Turkija turėtų įgyvendinti atskirus pokyčius ir taip pat turėtų atšaukti kurius pokyčius, kuris yra padarę. Ir tuomet bus galima atverti naują darybų skyrių, nes Turkija yra bloga šalis kurdams, teisininkams, žurnalistams, visiems kritikuoja valdžią. Taigi mes turime pareikalauti daugiau, kad tai taptų reikalavimu imtis kitų klausimų ir to labai trūksta. Ačiū. Ačiū. Kolektorių prašau nedaugiau nei minutės kalbėti. Toliau, ponė Stevens. Labai ačiū. Pirmininkė ir kolegos, aš kalbėsiu trumpai. Dėl, Turkijo, dėl Turkijos. Aš manau, kad e, mes nepakankamai žiūrėjome į tą situaciją, kada į Turkiją masiškai siunčiami pabėgėliai. Jie prašo ten E, prieglopščio, žinoma, Turkija sprendžia, kaip juos apgyvendinti, bet tie žmonės bevelėtų nuvažiuoti geriau į Europą, negu pasilikti Turkijoje. Tie prieglopščio prašytojai gali prašyti prieglopščio ir vakar buvo nuspręsta ir toliau diskutuoti su Turkija. Dabar jau yra e, visa eilė dalykų numatyta dėl struktūrų, bet kodėlgi dabar reikėtų kalbėti apie vizų liberalizavimą ir vėl apie e, sienų atidarimą, kadangi kaina, juk už, už, kurią už tai mokome, yra labai aukšta. Saržantinį. Vasilija, ar turite pastabą dėl tokios taisyklių? Atsiprašau, prašau. Ačiū. Na, galbūt jūs supratau, tačiau sakėte, kad pirmiausia kalbės koordinatoriai. Taigi, daug ką kolegos jau pasakė, buvo kėlas klausimas dėl pinigų ir, na, reikia suprasti, kad ar tie kalėdos ir dabar sudarinėsime norų sąrašus, tačiau iš kur bus tie 3 milijardai. Būtų labai gėti tai sužinoti, iš kur bus paimti pinigai iš mūsų. Taip pat būtų gerai sužinoti ar tiesa, kas rašoma kuris laikraščiuose. Dėl, ar tikrai bus kalbama dėl ekonominės politikos, tad dėl šitos skyrius bus kalbama. Toliau dėl liberalizavimo vizų iki 16 metų pabaigos. Na, vėlgi galima įtraukti tai kaip tokį norą, tačiau tai klausimas dėl demokratijos žmogaus teisių. Na tikrai Turkija čia galėtų labiau pasistengti. Suprantame, kad šaliai būtina yra teisės reforma, teismų reforma, tai labai svarbu. Ką galite pakomentuoti, nes mūsų tai labai svarbus klausimas. Taip pat ir galvoja, kaip Erdoganas dabar užgniaužė savo politinę opoziciją, tai tikrai yra labai, labai didelė problema ir ar buvo šios problemos imtasi, ar tiesiog bandoma dabar juos vėl papirkti. Tiesiog papirkti nuramint savo sąžinę, nes jeigu jis keliamas tik tais pabėgėlių klausimas, tai noriu pasakyti, kad Libane, kas, kas šis žmogus yra sirijos tai pabėgėlis. Mažoje šalelėje pusantro milijono yra pabėgėlių iš Sirijos. Tai jeigu, jeigu kalba apie pabėgėlius tai eina, tai tuomet reikėtų imtis veiksmų ir Libane. Tačiau ta šalis yra dar labiau pažydžiamesnė. Ar į tai atsirūs dėmesys ir ar bus imtas kūnas veiksmų? Ačiū. Ačiū, Silija. Labai atsiprašau, aš apsilikau. Dabar kiti nariai. Ta tvarka, kurią paprašiau žodžių. Linį, prašau. Labai atsiprašau, Labai atsiprašau. Džiudis Argentinį, o po to Peržyje. Ne, atsiprašau, tik Peržyje po to. Labai atsiprašau. Ne, prasta popietė. Nieko čia rimto, jeigu ponės Argentinį prieš mane pakalbės, netaip jau formaliai mes į viską žiūrime. Aš norėčiau pradėti savo pasisakymą nuo to, kaip, e, kad papasakosiu, kad Briuselėje vyko e, ES ir Turkijos viršūnės susitikimas ir buvo TRC e, užmuštas. Tai buvo didelis kovotojas už žmogaus teises ir aš manau, kad mes tikrai negalime tylėti, kai vyksta tokie nužudimai e, ir e, juo labiau, kad reikia iš tiesų tiek apie e, žmonių žudimą, tiek apie pasikesinimus šnekėti. E, ta situacija labai sudėtinga Turkijoje, e, žmogaus teisės labai sunkioje padėtyje, kaip ir e, balso teisė. Čia netgi nešnekėsiu apie lėktuvo numušimą, apie malus per nu, nu, nu, numušimą, apie Daesho finansavimą ir panašiai. Aš tiesiog norėčiau pasakyti, labai, džiaug, labai keista, kad Perdogano draugas buvo paskirtas energetikos ministru. E, iš Libijos į Italiją plūsta žmonės. E, Libijo nėra lyg ir valstybė. Šiandieną iš Turkijos į Libiją daug daugiau žmonių atvyksta. Turkijoje valstybė yra, tai kas vyksta? Iš kur tiek daug tų pabėgėlių, kodėl jie taip gerai priimami Turkijoje ir kodėl jie taip gerai e, priimami Turkijoje ir kodėl jie vyksta į, į, į, į e, Europą. Taigi man kyla klausimas, kodėl visą tai, nors aš šiek tiek galėčiau nutokti. Right Watch ir Amnesty International daug siriečių išsiuntė į Siriją E, mes norėtumėm tą irgi pasiaiškinti ir taip pat norėtumėm pasiaiškinti, iš kurgi toks geras Turkijos elgesys pabėgėlių atžvilgių. Labai ačiū, kad kalbėjote trumpai, toliau Džiulis Sargentinė, prašau. Ačiū pirmininkė. Na, manau, kad jau pasakyta daug kas iš to, ką aš norėjau pasakyti, tad man nereiks ilgai kalbėti. Norėčiau pagirti Europos komisiją apie tai, kad pateikėte informaciją, kur valstybės narės pagaliau įmokėjo į pabėgėlių komisijos sąskaitą, taip pat maisto programą kitus, ir kitus dalykus, taip pat, kurios valstybės narės dalyvauja perkelimo programoje iš Italijos Graikijos. Labai džiaugiuosi, kad tą informaciją atnaujinate, tačiau, na, sistema vis tik patikima sistema neauga. susitikome su Turkijos premjeru, ministru pirmininku. Ir kyla klausimas, kaip bus toliau, nes šitas per, perkelimas, vis liberalizavimas, apie jūs tai jau kalbama daug metų pas mus, tačiau taryba vis to neįgyvendina. Taip pat jų milijardų finansavimas, iš kur tai bus paimta ir ką tai reiškia, kad tai bus pradinis finansavimas ir kur tai bus išleista. Mes pagalvokime, kad tai yra 2 milijonai pabėgėlių, 3 milijardai eurų na, netiek daug, turint galvoje, kad visą Afriką toliau tenka 1,8 milijardo, Afrika didesnė, bet trūksta pusiausvyrą. Žinoma, aš kritiką kreipiu ne tą asmenį šią savaitę komisijai, tačiau manau, kad daug parlamentų narių mano, kad štai dislojamas sutarimas su Turkija, neaišku, kam, kam šito bus naudos. Tačiau aišku, kad tikrai ne pabėgėliai. Ačiū. Ačiū, Judith. Toliau ponas Kora. Ačiū, pirmininkė. Prieš penkerius metus buvo toks žmogus, kuris vadinosi Kadafi. Jis gavo 5 milijardus, kad galėtų išspręsti Libių pabėgėlių klausimus. Europą pasakė galų gale ne, nes Kadafis neteikia garantijų, kad bus e, laikomasi žmogaus teisų. Taigi aš norėčiau komisijos paklausti, kokias garantijas gavote, dėl to, kaip bus laikomasi žmogaus teisių. Ką Erdoganas šiuo klausimu sako? Už tai, kad daugeliu atveju e, žmogaus teisės paminamos ir advokatai prieš porą dienų buvo nužudyti ir šiaip jau yra įvairių opozicijos e, bei žmogaus teisų kovotojų represijų klau, e, atveju. Taigi, per e, pastarosius metus mes suteikėme 5 e, milijardus e, Turkijai paramos, kad e, galėtų žmogaus teisės gerinti, tačiau žmogaus teisų padėtis nepagerėjo, priešingai. Netgi toks įspūdis susidaro, kad Erdoganas yra dviveidis, jisai toliau gauna pinigus, bet ir toliau vykdo savo politiką. Jis ir toliau vykdo pavojingą politiką. O mano klausimas būtų toks, ar mes esame uh, tikri, kad tie 3 milijardai, bet kokiu atveju jų neužtenka, ar esame mes tikri, kad tie 3 milijardai e, bus panaudoti saugiai ir kad kaž, kažkam tai tauriam pasitarnaus. Galbūt tik tais problema bus perkelta į kitą e, plotmę. Kaip tie žmonės susidoro su tom sumom, kurias gauna? Ačiū, ponė mūsų audiniui. Dėkoju, pirmininkė. Aš maniau, kad šiandieną jūs e, pasakysite, jog e, Turkija turi ES duoti 5 milijardus eurų, e, kad būtų liberalizuojamos vizos. Tai kas čia per istorijos? Mes galime ir neatsižvelgti į tai, kas atsitiko tas e, susitarimas yra pasenęs. Advokatas buvo nužudytas, bet to buvo numuštas rusų lėktuvas, tai duosim pinigų, bet kas dabar tuos pinigus su, su, su mm, kontroliuos? Turkija ir Sirija derasi, e, iš vienos šalies į kitą važinėja mašinos, buvo numuštas rusų lėktuvas, galvojama, E, galvojome, kad tai teroristų darbas, bet galų galę tai padarė turkai. Tai aš, aš e, priblokšta ir esu prieš tą susitarimą. Ačiū, ponas Depre. Ačiū, pirmininkė. Aš noriu iš karto pasakysiu, kad aš nelabai pasitikiu ponu Erdoganu. Ir aš nesutinku su tą politiką, kurią jisai vykdo. E, Jis leidžia nelegalius e, naftos sunkvežimius praeiti, e, nieko nedaro, kad palaikytų pabėgėlius ir panašiai. Dar galiu tęsti ir tęsti, bet trys klausimai. Dėl 3 milijardų, dėl tų skaičių. E, po posėdžio perskaičiau oficialius skaičius ir sužinojau, kad pabėgėliai Turkijai kainuoja 8 milijardus. Dabar dokumentuose, kuriuos atsiuntėje, tai 6 e, milijardai, dabar 7 e, milijardai, paskui 6. Tai koks tas tikras įvertinimas, kaip sakė panesiper ir kiti. 500 milijo, e, tūkstančių, o ne 2,5 milijono pabėgėlių ir jas reikia pasirūpinti. Tai 3 milijardai eurų tai yra gerai, bet tai kas tie 3 milijardai, kur jie eina, keliams metams? Tai yra pirmas klausimas. Dėl visų liberalizavimo. Čia irgi jie buvo e, neblogai sužaidė. Paskutinėme pranešime jūs sakėte, kad 70 klausimų dar reikia tobulėti. Jūs sakėte, kad vizos e, bus liberalizuotos nuo spalio šiais metais. Tai leiskite man dabar atsižvelgiant į Turkijos padėtį jums užduoti klausimą. Jie nesustabdė pabėgėlios pabėgėlių stauto. Jiems nesąmonės pasakojo, dabar jūs e, vėl naujas duris atversite. E, Turkijoje tie yra visi persekiojami žmonės. Toliau redmisija. Kam jinai bus taikoma? E, ar tai bus taikoma turkams, kurie atvažiuos pas mus, ar e, tie, kurie atvažiavo nelegaliai, nelegaliai į teritoriją? E, kitas pasiūlymas. Jūs siūlote, kad Turkija būtų e, patikima kilmės šalis, bet tai kam patikima, kam saugi, kurdams dar kažkam tai Thank you, Gerard. Um... Ačiū. Telefonas žiūrėk. Ačiū pirmininkė. Kilo klausimas. Pirmą kartą čia šiame posėdyje išgirdau tai, ko anksčiau niekada buvau girdėjęs. Ten buvo, turiu galvoje, bendradarbiavimą su Turkija, kovojant su asmenų kontrabandininkais bei kitomis krizėmis sektoriais, kurie to užsima. Žinome, kad buvo operacija Egėjo jūroje. Tačiau kiek klausimas, kokiu mastu šis srityje dirbama? Kiek Turkija bedarbiauja šis srityje? kiek Turkijos policija bendarbiauja su Europos Sąjungos policija. Ir kas jau yra pasiekta? Ar pavyksta kovoti su tomis nusikaltelių grupuotėmis, bei ko galima tikėtis artimiausiu metu? Ypač įdomu, ar bus toliau plečiamos operacijos į Egėjų jūros pakrantę galbūt juodąją jūrą. Ir ar ta praktika dabar vykdoma peris trečią etapą? Ačiū, ponė Grijon. Ačiū. Daugelis kolegų pasakė tai, ką aš norėčiau pasakyti. Aš tik norėčiau pakalbėti apie kai kuriuos stojimo skyrius. Teisė ir pagrindinės laisvės Aš norėčiau, kaip ir kiti kolegos, pažymėti, kad ne tik tais buvo žmonių nužudimų atvejų, bet ir dar du žurnalistai buvo įkalinti, jiems buvo pateikti e, kaltinimai šnipinėjimu. E, e, Ankaros vienam redaktoriui ir poneigul. Aš norėčiau išsiaiškinti, ar pasikeitė kažkaip tai dėrybinių skyrių reikalavimai nuo praeitų, e, nuo praeitų kartų, kai apie juos nekėjome, e, ir e, kaip jūs galite tai suderinti su metinė ataskaita, kuri buvo dėl stojimo, kuri buvo paskelbta neseniai ir kuri buvo e, prieš Turkijos stojimą. Toliau e, Jūs sakėte, kad į Turkiją neseniai buvote nuvažiavęs, e, jūs pamatėte, kad tenai vyksta tiesiog gyvenimas kaip kaime, e, bet e, vėlgi, ai, kad, kad sveikatos, kad mokslo išsilavinimo padėtis yra nepavydėtina, dar norėčiau pasakyti, kaip ponas Depre sakė, dėl Turkijos dalyvavimo, e, e, tam, Turkijos įrašymo į tą saugių šalių sąrašą. Kaip čia yra iš tikrųjų? Ačiū. Toliau skatelio, prašau. Ačiū. Norėjau keltą klausimų užduoti. Pirmiausia, dėl perkelimo. Taip, kol kas neminimi jokie skaičiai ir jokių nėra įsipareigojimų e, perkelti ateityje, tai labai liūdina. Čia tik kalbama apie esamus įsipareigojimus. Čia 20 tūkstančių vietų per du metus. Tai galite gal išplėsti, ar vis dar tai 20 tūkstančių yra, bus perkelti. Toliau, prieš viršūnų sutikimą su Turkija buvo minis viršūnų sutikimas devinių valstybių narių. Gal galite pasakyti, kas ten dalyvavo? ir toliau buvo neiškumų dėl to, ar Turkija bus saugi kilmės šalis ar saugi trečio šalis. Ypač turint galvoje, kad galim tikti su į ten siunčiamais Sirijos pabėgėliais. Nes Turkija galbūt galima laikyti saugi kilmės šalimi, tačiau tai yra visai nesaugi, pavyzdžiui, kurdų mažumai, taip tai buvo kalbėta. Taip pat, ar komisija ketina paskelbti, jog Turkija yra Taigi atskirinam apsėti Turkiją su kiekviena šalimi. Ačiū. Ačiū, toliau keiti prie. Ačiū, pirmininkė. Porą klausimų ir dar pastaba. Aš esu atsakinga už SED dėl Turkijos šią parlamente ir na, kad kasgi naujo vyksta dėrybus dėl stojimo, nes kiek žinau, tai dėl simtos skyriaus buvo atšauktas veto ir reikės apie tai kalbėti. Ir, o dėl vizų liberalizavimo, tai nuo 13 metų apie tai kalbama. Ir kriterijai nebuvo sumažinti, tad kyla klausimas, kas nori su darybomis. Nes, kiek žinau, nei Prancūzija, nei Kipras neatšaukė veto dėl kitų skyrių. Ir na, Europos parlamentas ir komisija visuomet pasakė, kad reikia daryti dėl tų skyrių, o neuždaryti juos. Tai klausimas kas naujo. Toliau dėl kovos su kontrabandininkais ir sienų apsaugos. Na, bet čia jau sėsis klausimas numas su skatelė klausimu, kad trūksta perkelimo sistemos. Nes Turkija po iš nusitikimo kalbėjo, kad norėtų, jog būtų perkeltas 4 tūkstančių pabėgėlių. Toliau, trečių šalių gražinimas Na, mes nustarė dėl Turkijos e, piliečių gražinimo, dabar kalbam apie trečių šalių e, piliečių gražinimą. Turkijos klausimas, ar čia kalbam apie, apie piliečių paštus, kurie yra, kur, kurių bylas tvarkomas yra Graikijoje, ar ir kitais atvejais. Pavyzdžiui, kad nors Niderlandus ten negauna, negauna prieglupščio. O jeigu vien tik kalbame apie Graikiją, tai kodėl tuomet neužtenka jų dvišalio sutarimo? Na, tiek klausimų, ačiū. Labai ačiū. Dėkuoju visiems kolegom, kad kalba taip trumpai. Toliau ponas Padmehozer. Dankeschön. Ich bin der Meinung, dass es grundsätzlich sinnvoll ist mit der Aš manau, kad tikrai reikia kalbėti su Turkija. To būtinai reikia. Taip pat reikėtų laikytis realistiškos politikos. Bet to manau, kad uh, tikrai nuvilia e, tos viršūnių susitikimo rezultatai, e, nes yra daug klausimų, kurie dar kyla ir dėl žmogaus teisų ir panašiai. Ir e, buvo ir buvo, reiškia, ir nužudimo atvejų, ir žinome, kad Human Right Watch buvo ataskaitų, jie kalba apie Sirijos pabėgėlius, tačiau tie Sirijos pabėgėliai buvo nusiųsti atgal namo, e, daug kurdų negali į savo regionus sugrįžti, taigi kurdų klausimas nebuvo aptartas arba bent jau išvadose to nėra paminėta. Jeigu ir toliau ta situacija teisis, tęsis, visiškai įmanoma, kad migrantų srautai padidės, kad nauji srautai atsiras už tai, kad kurdai negali gyventi savo regionuose tokiomis sąlygomis. Dar vienas klausimas, kuris tuo nėra, su tuo nėra susijęs, su viršūnių susitikimu nėra susijęs. Kodėl mes lygiai taip rimtai nežiūrime į Libaną, Iraką, kur dar dramatiškesnė yra pabėgėlių situacija? Aš manau, kad e, lygiai taip pat reikėtų į e, šiuos klausimus žiūrėti ir siekti, kad nebūtų destabilizacijos iš tos valstybių pusės, tų valstybių pusės. Uh, e, Několik krátkých otázek. První je otázka. Tomas Šidovskis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau sužinoti, kokias garantijas mums Turkija uh, suteiks, kad tie pinigai bus e, suteikti pabėgėliams, bet ne kai kurių partijų biudžetui e, gerinti. Nuo birželio Turkija mums siunčia pabėgėlius į Europą. Su ne viena organizacija kalbėjau ir tos organizacijos mums patvirtino, kad e, tiesiog žmonės yra E, atrenkami tie žmonės, kurie važiuos į Graikiją. Tai kaip galima tikėti tokia šalimi, kuri sistemingai meluoja ir kuri e, žengia priešingus demokratijai žingsnius. Kitas dalykas, žiūrėjau baudžiamajame kodekse, e, aš žiūrėjau e, apie tuos e, žmonių pervežėjus ir apie falsifikavimą dokumentų. Tai yra nusikaltimas Kodėl tie žmonės e, nesugaudomi, jų yra daugiau negu 5000. Toliau vizų liberalizavimas. Ar tai ne, nėra per didelė kaina, ar tai nėra per didelė nuolaida Turkijai, jeigu mes norime, kad Turkija pradėtų daryti tokius žingsnius, kokius turi daryti, jeigu nori būti demokratiška šalis. E, kitas dalykas, ar Turkija yra saugi šalis, ar galime turgu, kurdus siūsti į Turkiją ir ar jis kurdas nusiųstas į Turkiją neturės problemų su teisės sauga. Ruta, I, I would... Uh, Ačiū. Pane Rūta, mačiau tik klausimą, kodėl perkelimo Europos Sąjungos sistema neveikia. Nes Portugalijoje mes pabėgėlių laukiame, tačiau pabėgėliai netvyksta. Ir toliau buvo iškelta rimtų klausimų dėl žmogaus teisių. Ši problema tarsi visai užmirštama taryboje. Ypač turint galvoje tai, kad yra didelių problemų, pavyzdžiui, buvo parlamento narys nužudytas, teisininkas, taip pat, kad įkalinti yra žurnalistai, taip pat, kodėl nekreipima dėmesį yra į, Sirio, į Kipro problemą kalbama, kad vyksta dėrybos, atėjom prie sutarimo, tačiau reikėtų daugiau tai žinoti. Dėl vizų liberalizavimo, tai aš tik pasakyti, štai kokį Twitterį štai kada pamačiau. Turkija. Tur, tas sprendimas liberalizuoti vizas, Turkija yra net, netiškas žingsnis, bet, bet gudrus žingsnis. Europos Sąjungai taip pat yra visiškai netiška. Tad, na, kolegos klausė bėdą dėl 3 milijardų. Jis panašu, tai turi būti skirtama kasmet. Tačiau kyla klausimas, kur tie pinigai bus skirti. Ir galėsime tai stebėti. Nes tikrai nereikėtų finansuoti Turkijos ligoninių, kurios gydo Islamo valstybės ir Alnusros kovotojus. Taip pat nereikėtų padėti Turkijai kontrabandą gabenti naftos iš Sirijos į savo uostus, nes Turkija dabar tai palaiko. Tikrai tam pinigai neturi būti skiriami. Taip pat nereikia padėti Turkijai bombarduoti kurdų. Kodėl neskirto pinigų į Iraką arba į Libaną, ten mokyklas, kad arba galbūt Sindžią atstatyti, kai jau kurdai perėmėt gal šį miestą nes tai kaip tik yra tai labai tradicinis miestas, nes išardo tiekimo linijas tarp Rakos ir Mosulo. Ačiū. Eh, Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau užduoti keletą klausimų. Kol kas dar nekalbėjome apie šių, pamat, apie šių reiškinių pamatinės priežastis. Visų pirma, kodėl tie žmonės bėga iš savo šalių. Matau, kad tai yra svarbiausia dalis bet kokio plano skirto išspręsti problemą. E, žmonės bėga nuo Daesh, o ne nuo problemų susijusių su kurdais. Ir manau, kad labai svarbu akcentuoti problemos esmę. Ne, neturėtume sakyti, kad kurdai yra problemos esmė, todėl šiose diskusijose reikėtų kitaip orientuoti e, diskusijas. Ponas Kirkhop, ačiū pirmininkė, kartai sunku gyventi su tokia kaiminė kaip Turkija, ypač kai E, lėktuvai skraido virš mūsų salų kiekvieną savaitę, tačiau mes mums tenka su jais gyventi ir manome, kad bendradarbiavimas su Turkija be pabėgėlius ir tie gali padėti rasti sprendimą. Ir nors mes labai kritiškai vertiname Turkiją kartais, tikrai manome, kad tai yra kelias prieki, tačiau vertinant viskas iš šios pozicijos iki, tarkim, kitų skyrių atverimo yra didelis skirtumas. Ir mano nuomonė, blogiausias dalykas ko, kuo tai galėtų baigtis, yra, būtų tai, kad žmonės, kurie myli Europą, kurie mano, kad e, Turkijos vieta yra Europoje, Turkijos piliečiai būtų išduoti dar kartą, nes mes nesakome, kad mes veiksime, užbaigsime tuos skyrius, mes sakome, kad pradėsime dėrybas ir laikysimės tų kriterijų. Dabartinė Turkija, kaip matome, jokiomis galimybėmis neįgyvendins tų kriterijų, todėl mes suteikėme nepagristų vilčių. Mano nuomonė, jeigu norite rasti temų diskusijoms su Turkija, kalbėkite apie kauzus belį, E, apie tai, kokia būtų situacija, jei pareikalautume, kad būtų gyvendinta jūrų teisė ir kaip, ar tikrai Turkija būtų pasirengusi dėtis dėl ko, kai kurių klausimų. Noriu papildyti kolegės Katės Piri klausimą. Pateikta daugiau nei tūkstantis prašymų dėl asmenų sugražinimo pateikė Graikijos vyriausybė. Ar žinote, kiek migra, kokiam skaičiu migrantų skaičiui buvo suteiktas prieglapstis. Jeigu prieglapsis suteiktas 3800 iš 137 tūkstančių, ar tikrai yra pagrindo tikėtis, kad susitarimas, apie kurį informuoja mūsų komisija, bus įgyvendintas? Ačiū. Pone Kirkos, dabar kolegos jau paskutiniai du kalbėtojai, kad ponas Rūtė turėtų laiko dar atsakyti tuos klausimus. Visų pirma, ponas Lopės Agaliar, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė Rūtė. Jūs, kaip ir visi mes, jaučiate nuotaiką šioje salėje. Todėl manau, kad galbūt dabar nėra laikas kalbėti apie pasitenkinimą arba, arba kažkokius pasiekimus, nes e, komisija nerės tečia galva dėrybas su Turkija jas skubina. Vien tam, kad išgirstų kažkokį tai konkretų atsakymą. Ir kol kas nauja padėtis naujai susidariusi padėtis yra neaišku. Visų pirma, iš kur paimsite tuos 3 milijardus eurų, kuriuos skirsite Turkijai? Ir antra, kaip užtikrinsite, kad tikslas, kad, kad, kad tie pinigai pasieks tikslą, kad jie pasieks pabėgėlius iš Sirijos Turkijoje. Kaip užtikrinsite tos, to proceso stebėseną? Turkija pati yra e, pasaulinės reikšmės veikėja, kuri labai e, pavyzdžiai saugo savo e, šalies suverenumą, kaip aiškėjo pastarosiams dienomis. Ir galiausiai ponės Svinburn. Dėkoju man tikrai rūpi, kągi mes darysim ir kur link mes einam. 3 milijardai eurų. Mes e, girdėjome ne vieną kartą, 500 milijonų žmonių įvažiavo ir mes dabar kalbame apie 200, 2 metus. Tai ką reiškia? Kad, reiškia, kad mes valstybės narės priversime visą tai sumokėti, ar kad e, to klubo kažkokius tai nario mokestį didinsime ar panašiai. E, ką darysime, ar žmonės valstybės narės priversime kažkokiamis tai sankcijomis tuos pinigus sumokėti. E, Britai, e, negi galvojate, kad Britai užsimerks ir galvos, kad e, tai nėra dar viena priežastis, dėl kurios jie turi pasitraukti iš klubo. Ponas Ultė, kiek man laiko skirsite? Pasistengkite na, viską apibendrinti. Žinau, kad nespėsite atsakyti visiems. Aš galbūt neatsakinėsiu į atskirus klausimus, bandysiu juos šiek tiek sugrupuoti, sugrupuoti savo atsakymus. Ir, na, jeigu kažką pamiršiu, priminkite man. Arba priminkite man apie tai. Visų pirma, pinigai. Mes pateikėme pasiūlymą panaudoti 500 milijonų eurų iš ES fondų ir mes tikimės, kad valstybės narės mobilizuos dar 2,5 milijardo eurų, kad e, iš viso susidarytų 3 milijardų eurų suma. Vakar dienos susitikimo išvadose ES įsipareigoja skirti 3 milijardus eurų, bet nenurodo iš kokios yra tų šaltinių, kokios yra tų lėšų, kokie yra tų lėšų šaltiniai. Bet visų valstybių ir vyriausybių vadovai įsipareigojo rasti 3 milijardus eurų. Komisija visada sakė, kad mes galime mobilizuoti mūsų paskaičiavimais 500 milijonų. Antras klausimas susijęs su pinigais. Taip. Tai susiję su. Tai, tai skirta pabėgėliams. Ir galbūt mobilizuosime juos patikos fondui ir tai mums leis dirbti susirę su kitomis šalimis Ir aš pasižymėjau tik, ką jūs sakėte apie Libaną ir, ir Jordaniją. Aš labai rimtai vertinu situaciją ten ir turiu pasakyti, kad padėtis ten buvo labai rimtai svarstyta ne tik vakar santykiuose su Turkija, bet mes tai puikiai suprantame. Bendras lėšų mobilizavimo klausimas yra štai koks. Tas pats ir su Afrikos patikos fondu. Bus konkrečių projektų, kuriuos reikės nagrinėti, e, veiks valdyba, kuri domėsis tais klausimais. Tie 3 milijardai nebus šiaip savo išdalinti, tai bus lėšos skirtos konkretiems projektams, mokslams, pastatų pastatams, ne tik žmonėms, kurie bus Tai yra labai konkreti kontrolės veikla. Dabar kalbu ne kaip vidaus reikalų generalinio direktorato sos, bet tai daugiau mano kolegų sritis, bet kalbu remdamasis informaciją, kurią turiu, pasitikėjimo, remdamasis tą pasitikėjimo atmosferą, kuri, yra, kuri egzistuoja mūsų darbe. Uh, dėl dėrybinių skyrių atverimo. Tai veikiau klausimas skirtas komisijos nariui Han. Nežiūrinti tai, aš dalyvavau plėtros darybose su 12 šalių kandidačio. Aš visiškai pritariu poniai Pyri dėl to, kad turime išnaudoti skyrių atvėrimo momentą, kad aptartume e, egzistuojančius trūkumus šalise kandidatėse, e, konkrečio konkrečio atveju Turkijoje. Jeigu panaudosime 23 ir 24 darybinius skyrius, panaudosime juos kaip veidrodį, kad parodytume, tai neteisinga, tai neveikia, žmogus teisų padėtis yra bloga, teismų sistema sistemos padėtis yra bloga. Būtent skyrių uždarimo atvejais mes sakome, kad, kad, kad reikalavimai kai uždarome skyrius, uždarome skyrius tik tada, kai konstatuojama, kad visos, visi reikalavimai įgyvendinanti. Žinau, kad prieš keletą metų egzistavo kitoks požiūris, būtų gerai prie jo grįžti. Vienas iš narių pats atsakė kažkam, kas uždavė klausimą. E, visada egzistavo planas atverti 17 skyrių ir veikiausiai tai vyks gruodžio 15-16 tarp vyriausybinėje konferencijoje. Kalbant apie readmisiją, Egzistuoja Graikijos-Turkijos redmisijos sutartis. Nuostatos dėl redmisijos yra įtrauktos į Turkijos-Bulgarijos sutartį. Egzistuoja Turkijos-Rumunijos redmisijos sutartis, kai kurios tų sutarčių funkcionuoja, kitos ne. Galiu Jums pasakyti, kad tai viena e, tokių svarbių, pamat, didžiulių temų, kur, kur, kurias svarstėme redmisijos komitete. E, jį turėsime grįžti ir dar prie to klausimo turėsime grįžti, nes turėsime pristatyti to komiteto posėdžio ataskaitą. Kitas to komiteto posėdis įvyks sausio mėnesį. Tuo tarpu nieko konkretaus nepasakysiu, bet e, tikrai yra didelis suinteresuotumas pasiekti, kad ES Turkijos readmisijos sutartis būtų parengta, kuri tuo tarpu e, galioja tik tai Turkijos piliečiams. Ji turėtų būti nedėlis ant pradėta taikyti ir trečiųjų šalių piliečiams. Apie tai buvo kalbėta ir diskusija diskusijose svarstant dabartinį veiksmų planą ir svarstant, kaip paspartinti vizų liberalizavimo plano įgyvendinimą. Tai be abejonės reikš. Na, kalbant apie admisiją, jūs tai geriau žinote, nei aš. Kalbame ne apie prieglapšio prašančių asmenų išsiuntimą. Kalbame apie asmenys, kurie neturi teisės pasilikti arba dėl to, kad jų prieglapščio prašymo procedūra pasibaigė, arba prieglapsis jiems nesuteiktas. Bus taikoma tas sutartys visoms valstybėms narėms, ne tik Graikijai. Ir taigi, ES Turkijos atmisijos sutartis, vizų liberalizavimo sutartis yra susiję. su tuo, ar bus taikomos nuostatos dėl trečiųjų šalių piliečių. Ir vizų, liberalizavimo, vizų liberalizavimo kelio gairių plane visada sakėme, kad, kad vizų atsisakysime tik tada, kai būsime tvirtai įsitikinę, kad redmisijos sutartis visiškai galioja. Ir tai atsispindi ir išvadose Ir iš tikrųjų Turkija turi įgyvendinti visų pirma e, nu, nuostatas taikomas trečiųjų šalių piliečiams, kad galėtume pereiti prie pasiūlymo. Ir, pas, ir turi dar, na, sutartis galioti kurį laiką, kol būtų galima panaikinti vizas. E, kol kas dar neatsisakėme 72 mm, reikalavimų tų, to punktų sąrašo, kuris įtrauktas į paskutinę pažangos ataskaitą. Labai aiškiai pasakyta, kad jie privalo būti gyvendinti ir su Turkijos pusės kalbame apie tai, ką dabar būtų galima gyvendinti, kiek tai užtruktų. Yra kai kurių labai aštrių klausimų susijusių su domenų dalykais ir tai susijęs su bendru veiksmų planu. Sustiprintas policijos bendarbiavimas, pavyzdžiui, kalbant apie kontrabandą žmonėmis. Taip pat turėsime pasižiūrėti, kaip mums seksis be domenų apsaugos pamatinių teisės aktų. Tai bus sudėtinga, bet. E, reikės pažiūrėti, kaip mums seksis. asmenų perkelimas. Pone Keller apie tai kalbėjo. Aš skaitau laikraščius, kaip ir jūs. Reikėtų daugiau informacijos apie tai, kas konkrečiai vyksta Vakar dienos paskaltose tarybos išvadose kalbama apie nacionalinės ir ES masto asmenų perkelimo sistemas, projektus, bet turėsime pažiūrėti, kokiame kontekste visa tai bus įgyvendinama. Mes esame paskelbėję apie nuolatinę asmenų perkelimo sistemą, e, laukiame teisės akto pasiūlymo šiuo klausimu, bet esu įsitikinęs, kad vidutinės trukmės laikotarpiu tarpiu mums reikės daug didesnių pastangų, perkeliant asmenys nei dabar. 22, tūk, 22 tūkstančius galėsiu, būsiu pasirengęs pri, pri, pa, pristatyti jums naujausią informaciją, kai tik ją turėsiu. Viskas vyksta tik nacionaliniu pagrindu. Darbas per rinktinių tautų, e, žmogaus teisų įgaliotinio biurą, kaip pamenu, 2015 esame įsipareigoję suteikti 4 tūkstančius vietų asmenų perkelimui, bet nežinau, mes prašėme EASO biuro peržiūrėti tuos įsipareigojimus dėl įgyvendinimo ir, ir ko, ko, ko, kokie gebėjimai valstybėse narėse. Buvo užduota daug bendro pobūdžio klausimų apie žmogus teisų padėtį, apie tai. kaip reikėtų pradėti dirbti su Turkija. Aš nebejau ir žinau, kad daugybė tų klausimų buvo aptarti diskusijose, bet tai nėra vieša informacija ir aš nenorėčiau dabar jos komentuo, komentuoti. Bet iš tikrųjų mes niekada nepamirštame žmogaus teisų padėties. Noriu grįžti e, prie vizų liberalizavimo kelio gairių plano. Mūsų laukia labai daug darbų, užduočių tame to, to plano įgyvendinime ir turėtume suteikti pagalbą daugeliu žmonių Turkijoje. Mano komisaras ponas Sirmenans draugės su pono Avramopulos išlaikė pažadą ne, nepamiršti tų reikalavimų, kurie susijęs su vizų liberalizavimu, bet kurie, kurių gyvendinimas pagerintų žm, žmogaus teisų padėti vietoje. Matau, kad tikrai turėsiu grįžti pasiūsti komitetą, kad aptartume saugių kilmės šalių klausimą. E, kiek žinau, vakar apie tai nebuvo kalbėta, bet žinoma, apie tai dar turėsime kalbėti žvelgiu į ponę Gijom ir žinau, kad turėsime kalbėti apie pabėgėlių e, kilmės šalis. Iš tikrųjų yra šalių, kurios mano, kad 38 ir 39 straipsniai prieglopščio e, procedūrų direktyvos straipsniai, ten kalbama apie saugias šalis, tačiau kol kas nėra jokių siūlymų pasitelkti tas nuostatas. Dabar tik tai patiktas pasiūlymas svarstyti saugių kilmės šalių sąrašą. Ir tai susiję. su e, asmenų, tos asmenimis, kurie yra trečiųjų šalių piliečiais. Tai būtų turkai. Turkai būtų trečiosios šalies piliečiai šiuo atveju. Bet viskas nagrinėjama konkrečiai svarstant kiekvieną konkretų atvejį ir svarstysime dar tos klausimus. Nežinau, aš atsakiau visus klausimus, bet aš tikrai bandžiau apžvelgti viską, apie ką jūs klausėte. Atsiprašau, kad nesakiau jums atskirai bet jeigu tai būčiau bandęs daryti, tai man būtų prireikę dviejų valandų ir aš tikiuosi, kad na, suteikiau šiek tiek informacijos. Dar vienas dalykas. Pone Dupri, 8 milijardų JAV dolerio. Jie kalba apie 8 milijardus JAV dolerio, mes kalbame apie eurus. Tai todėl gal, būtent dėl to galbūt tie skaičiai nesutampa, bet aš tikrai esu pasirengęs tą klausimą padiskutuoti draugę su jumis. Ačiū. Ačiū, ponė Rūtė, už jūsų atsakymus. Kolegos, dėkoju už tokius išvalgius klausimus. Žinau, kad grįšime dar apie tai ir kalbėsite apie tai. Tai tikrai esminė tema. Ir dar kartą dėkoju jums. Ačiū Jums už tai, kad skirėte mums savo laiką. Kolegos, mes atsiliekame nuo darbo atvarkės, bet mūsų laukia kiti klausimai. Noriu priminti, kad balsavimas įvyks 18.10 minučių, kad ir kas be, be nutiktų, turėkite savo balsavimo korteles. Ir dabar periname prie kito darbo tarkės punkto, penktojo klausimo. Aukšto bendrų, bendro tinklų informacinės sistemo saugumo lygio visoje Europoje. Ponas Aldak yra pranešėjas. For this uh, update on the trilogue on the network. Ačiū. Norėčiau. Uh, e pristatyti naujausią informaciją. Pagrindinis komitetas šią temą yra IMKO komitetas. Pranešėjas Andrė Švab iš APP. Jau kurį laiką vyksta trišalė, trišalės dėrybos. Nebuvo nėra lengva susitarti, nes taryba kartais tiesiog neparengia tikros pozicijos ir nuo vasaros yra sudėtinga užbaigti diskusijas tuo klausimu. Nors parlamentas visą laiką darė spaudimą dėl šios direktyvos, nes tai labai svarbus dokumentas, pasiūlymą dėl jos e, komisija patikė seniai, tai yra tinklų ir informacinių sistemų saugumo klausimas. Tikimės dabar netrukus užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Andrėjas Švab jau e, tikisi kitą savaitę baigti darbą, o mes parlamentas esame, norime baigti darbą, bet kaip jau sakiau, problemos yra e, su taryba ir dėl to kartais pavyksta žengti tik labai mažus žingsnelius priekin. Mūsų laukia dar vienas trišalis susitikimas ir mes, kaip sakiau, ieškome susitarimo. Susitarėme dėl štai ko. Dėl apriepties įtrauksime skaitmeninius paslaugų teikėjus, interneto paslaugos teikėjus ir visi taip pat informacinės sistemos, pažydžiamos informacinės sistemos. Technologijos yra ypač svarbios informacinėse sistemose, bet turime akcentuoti paslaugų teikėjus šio, šiose sistemose. Taryba siūlo šiek tiek labiau riboti aprepti bet vis tiek reikia rasti kokį nors sprendimą. Iš Libė komiteto perspektyvos, ir čia jau baigiu savo pasisakymą, mes savo nuomonėje daug dėmesio skiriame duomenų apsaugos nuostatoms ir mums pavyko susitarti su, su taryba dėl pozicijos, tačiau dėl visko dar nesusitarta bet yra nuorodų į duomenų apsaugos galiojančias nuostatas ir tai bus nuostatos taikomas duomenų apsaugai, pavyzdžiui, tuo atveju, jeigu bus pažeistas reikalavimas pranešti institucijoms, duomenų apsaugos institucijoms apie tai, kad koks nors atvejs susijęs su asmens e, privačiais duomenimis. Šeštas trišalių dėrybų susitikimas numatytas gruodžio 6. Bandžiau jūs raginti, nes jūs turite pristatyti ir kitą klausimą su ponia Mauristin dėl bendrojo reglamento dėl domenų apsaugos. Jūs turite pasakyti ataskaitą apie trišalių dėrybų dabartinę padėtį. Taigi žodis pirma jums, Jano, paskui Marijų. Uh, Claude, I, uh, will... Labai ačiū. Aš tenksiu labai trumpai kalbėti. Na, čia ne tik čia lauk klausimas, čia didžiulis dokumentas, didžiulis dosie, duomenų apsaugos reglamentas. Ir uh, Čia jau dirbame jau labai seniai, bei keturis metus. Pradėta buvo nuo rezoliucijos 11 metais ir nuo tada komisija patikė pasiūlymą 12 metais, mes patikėtum per pirmą svarstymą praėjus metų pavasarį. Ir dabar jau gali pasidaryti trilogai, kartu su jums klausimu. Teikime informaciją iš karto po, pietų, po, po, po vasaros atostogų. Vyko keli dėrybų raundai jau dėl beikusių skyrių. Neaptarta liko tik baigiamas nuostatos bei nuostatos dėl deleguotojų ir gyvendinimo aktų. Na čia labai formalus dalykas, pati pabaiga, bet viską kitką jau sudėrėjome, ne, tik, ne, ne vieną kartą dėl kurių klausimų kalbėjome, o keletą kartų. Ir na, liko neįspręstų klausimų sąrašas, tačiau jų yra nedaug. Ir vis dar diskutuojame dėl mokslinio tyrimų bei duomenų apsaugos šioje srityje. pagrindinės sutarimai vis dar siejasi su tuo, kaip skiriasi mokslinio tyrimo apibrieštis, bei kaip gali būti apdorojami duomenys šį srityje. Ir kad visą tai gali būti daroma labai vairiai. Tačiau, vėlgi čia požiūrį nesiskiria iš esmės. Norime leisti duomenų apdorojimą šį srityje, tačiau, kai kalbame apie jautrius duomenis, tai reikia numatyti papildomų saugiklių kaip ir buvau numatęs 81 straipsnėje. Dabar tai perkelta į straipsnį dėl jautrių domenų. Taip pat toliau daromės dėl kito klausimo. Tai yra, kaip duoti sutikimą duomenų apdarojimui. Čia kalbame ne tik apie tai, koks kas yra aiškus sutikimas ir kaip dažnai jo reikia, tačiau kalbame ir apie tai, kaip galima sutikti informuoto sutikimą. Pavyzdžiui, jeigu paslaugos yra susijęjimas su tomis duomenų apdaromo veiklomis, ar taip, toks dalykas būtų e, teisėtas. Taip pat duomenų apdaromas pagal sutartis. Ir vėlgi duomenų apdaromas pagal sutarimą, tai svarbus svarbu elementai ir likę. Tai svarbu yra ir ES pinigai rinkai, tačiau taip pat svarbu ir siekiant užtikrinti konkurencingumą tarp skirtingų įmonių, kurios dirba taip, kuris veikia taip pačioje rinkoje. Galiausiai lieka taip pat dar skirtumų ir nestarimų dėl įsipareigojimų, kurios turi kontrolieriai, pažiūrėjau, apsaugos pareigūnas. Mes tada reikalaujame, kad bent dalis įmonių turėtų paskirti duomenų apsaugos pareigūną, kaip ir dabar yra numatoma privalomai kai kuriuose valstybės narėse. Mes dar manome, kad tai yra labai svarbu, taip pat ir prognozuojamo srityje, kad bus vieningas standartas rinkoje, dėl to derimis. Tačiau dėl, kitas dalykas yra dėl pažeidimų pranešimų. Tikėjau pranešimai apie duomenų apsaugos pažeidimus, tačiau vėl tas klausimas, ar, ar tai bus privaloma daryti bus privaloma daryti visais atvejais, ar bus atlikama rizikos analizė. Toliau dar diskusijos dėl sankcijų, tai vienas svarbiausių klausimų šiame reglamente. Norime, norime suderinti gyvendinimą šitą akto būtų vienodai gyvendinamas 28 valstybėse narėse, duomenų tai apsaugos taisyklės būtų vienodai gyvendinamos. Ir duomenų apsaugos tarnybos turi bendarbiauti, tačiau čia taip pat svarbus yra ir sankcijų mechanizmas. Ir čia numatyta, matyti skirtingi slengščiai 2 arba 5 procentai įmonių pajamų. Taigi, dėl to dar yra derimasi bet nors kad bet dėl daugumos kitų dalykų jau yra beveik sutarta. Liko dar du trilogo etapai Brišelyje ir Strasbūrė. Tada gal bus, tikėkime, kad sutarta dėl apimties. Ir labai optimistiškai švertinu galimybės tikiuosi, kad bus pasiektas politinis sutarimas dėl abiejų bylų iki metų galo. Ir noriu priminti, kad tai yra ne tik parlamento, bet ir komisijos ir komisijos pirmininko prioritetas, tai yra jau pirmas prioritetas užbaigti šį paketą iki šių metų. Taip pat ir ES taryba ir Europos taryba jau yra nekarta pareiškė, kad reikia baigti darybas per šios metus. Kai bus pasiekti politiniai sutarimai, tuomet bus galima patvirtinti galbūt kitų metų pradžioje, kad po dviejų metų gyvenimo fazės būtų jau užtikrinta vieninga Europos duomenų apsaugos teisė ir tai pradėtų galėti beros metų pradžioje. Na, nemažai laiko. 10 metų prasidėjo konsultacijos. Tačiau procesus reikia atlikti, reikia užbaigti ir aš nebijau, kad tai padarysime. Ir standartai tikrai bus nežemesni negu 25 metų direktyvos, tačiau dažnai bus tikslesni, bus daugiau teisinio iškumo kiek tai leis pasiekti darybiniai galiojimai. Labai ačiū. Labai ačiū, žinoma, atsakysiu ir klausimus. Jeigu neužteks laiko dabar, tai nulip po to. Na taip, na, laiko turime dar 10, iki 10 po 6. Nes ponas Kirkofas neatvyko dėl transporto problemų. Prašau, Marija. Ačiū, dėkoju Janui nes dabar jau mano pristatymas bus trumpesnis. Mes tikrai dirbame tą, e, tą pačią kryptimį, nes norime, kad būtų pasiektas sutarimas iki šių metų pabaigos. Dar liko du trilogai. Ir jau yra pasiektas rimtas sutarimas dėl skyrių, dėl pažiūrėjimo skyriaus, skyrius apimti toliau 3, 4, 5, 8, 9 ir 10 dėl šių skyrių preliminarų sutarimai. Pirmadienį bus kitas trilogas, tuomet kalbėsim dėl antro, šešto ir septinto skyrių bei 8 skyrių. Tai reiškia, kad Strasbūrė vyks paskutinis trilogas, kur reikės sutarti dėl likusių dalykų, dėl likusių klausimų. Tarp jų yra likusių apimtis, kiek kartus reglamentų reikia tinkamas formuluoti, būtų galima užtikrinti, kad būtų pateikinta paklausa, ypač buvo po, po Paryžiaus įvykių. Kaip užtikrinti viešai saugumą, tačiau, na, reikia nepamiršti, kad viešai saugumas yra valstybių narių kompetencijų klausimas. Taigi, kyla problemų dėl apibriešties. Šį kalbama ir apie ES teisę, ir apie valstybių narių poreikius. Keblų kol kas, ieškome išeities. Kitas dalykas, dėl ko dar diskutuojama, tai yra Europolas. Taip pat duomenų perdavimas iš šias šalis. valstybės narės nori, kad tam tikras skirtinės atvejais būtų galima privačiams įstaigoms perduoti duomenis, tačiau čia vyksta vis dar labai sudėtingos diskusijos, nes kol kas nepasikėme sutarimo, nėra sprendimo. Mūsų netenkina toks dalykas. Čia bandome susiaudinti ir pasiekti sutarimą. Toliau vienas pagrindinių problemų kurios jiems kyla, tai yra teisėtvarkos institucijos ir iki šiol nebuvo harmonizuojama šis sitis. Nes iš visos valstybės narės turi savo skirtingas sistemas, skirtingas institucijas, skirtingai vykdomi tyrimai, dėl to yra labai daug baimių, labai daug nugastavimų tarp specialistų. Tačiau, na, norime vis tik žengti pirmin. Nedalyvavau parlamente anksčiau, nebuvo per pusę kadenciją, tačiau žinau, kad tuomet e, buvo labai daug problemų, turime būtent su to pačiomis problemomis, tai yra, kad dėl baimių nebuvo priimami kuris sprendimai. Tad svarbu užtikrinti, kad direktyva tikrai padėtų geriau keisti informaciją informacija kaip būtina esamoje situacijoje. Tačiau tuo pačiu metu reikia apsaugoti visų asmenų pamatėlės teisės. Taip pat reikia užtikrinti, kad ir policija, ir kiti teisės saugos specialistai išsaugot pakankamą lankstumo ir galėtų veikti pagal savo įprastas taisyklės ir tradicijas ir galėtų nesibaimindami vykdyti savo tyrimus ir nebijoti, kad jos bus kiš, kišamasi be reikalo. Taip pat kėl klausimas, na, kad reikia teisingai suprasti, koks yra duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo ir koks yra santykis tarp šio pareigūno ir teisės konstitucijų. Tai pasakytume, kad trilogų metu supratimas čia vis darosi iškesnis, geresnis, labiau suprantama, toks įdomu bus atliekamas. Taryba pristato mūsų diskusijos narėms ir per pastarąją trilogą buvo aiškiai labai išsakyta, kad e, visos 26 valstybės narės labai domisi tuo, kaip bus direktyva užbaigta, jie labai nori, kad direktyva būtų kučiau užbaigta ir tikisi, kad direktyva jiems padės darbę. Mes tai noriu tai pabrėžti dėl to, kad žiniasklaidoje buvo įvairių pranešimų, jog galbūt yra kitaip. Tačiau bet jau iš tarybos tai labai aiškiai žinia gavome, kad valstybės narės labai laukia sprendimų. Taip pat Svarbu yra, kad po tos likusius trilogus būtų tikrai priimtas tinkamas sprendimas ir užtikrinti kompromisai. Ir aš tikiu, kad galtinis tekstas tikrai sukurs gerą pusiausvyrą, padės užtikrinti piliečių teisės ir padės policija taip pat vykti savo darbą, nes tikrai mūsų darbas yra labai sėkmingas. Taigi, tikiuosi, kad duomenų apsaugos paketas bus parengtas iki metų galo. ir tikimės, kad tai padės dirbti ir PNR srityje, kitose srityse, nes jau dabar turėsime sistemą, kuri tikrai veiks ir užtikrins visas garantijas piliečiams. Ačiū. Thank you, Mario. Ačiū, Mario. Labai ačiū už tokius išsamius e, pristatymus, tikrai labai svarbios bylos vienas šiandien pranešės nori pasigirti, ponas Vos. Prašau. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte vielleicht ganz kurz zur Richtlinie. Dėkoju. Dėl direktyvos porą žodžių. Prieš pusantrų ar porą metų mes nusprendėme kai kurios dalykus, kas sprendėme dėl kai kurių dalykų, buvo šiek tiek patobulintas tekstas, tai labai dėl to džiaugiuosi bet aš norėjau ypatingai po Paryžiaus pasikesinimų, kad paskirtumėm kažkiek laiko tam instrumentui peržiūrėti ir nuspręsti, ar jis turi pakankamą teisinį pagrindą tokiams skubiams situacijoms. Aš manau, kad e, kalbant apie direktyvą, tai tikrai būtų pageidautinas dalykas. Dėl reglamento nors ir laikas mus spaudžia, vis tik tais reikėtų dėl test, teksto esmės susitarti. Prieš pusantrų ar porą metų susitarėme ir gal. Mūsų tas susitarimas atnaujintinas, tikrai nereikėtų praleisti progos harmonizavimo šimtaprocentinio turbūt pasiekti nepavyks, kadangi yra numatytos 28 ar 48 išimtis, mums reikalingas naujas modelis, kuris būtų vystomas duomenų apsaugos rytyje. Ir e, tikrai mes turėtumėm užimti poziciją dėl pasikeitimų, nepaisant e, kitų kylančių klausimų, pavyzdžiui, dėl to, kaip duomenai, duomenys yra surenkami, jau nekalbu apie jų perkelimą. Sakyčiau, kad reikia daugiau paskatų darbui su tais duomenimis, galbūt reikėtų kažko, kas mums iš tiesų leistų sukurti tų, tų duomenų apsaugą, mums reikia biurokratinius elementus dėti tik ten, kur jų, e, kur jų būtinai reikia. Kalbant apie 76-77 straipsnį, mes e, ne, negalime išlaikyti tų automatiškų sprendimų, reikia viską tobulinti ir galiausiai mūsų bendrapiliečių asmeninis gyvenimas, jis nebus pakankamai gerai apsaugotas, taip pat nebus pakankamai gerai apsaugotas ir ekonominis ES gyvenimas. lyginant su didelių į valstybių didžiosiomis įmonėmis. Paskutinio trilogo metu reikėtų atkreipti dėmesį į šios klausimus ir norėčiau, kad e, pademonstruotumėte čia supratimą. Galbūt jau yra E, šiaip reikėtų teksto, e, konsoliduoto teksto e, iš tarybos pusės, kuris būtų laisvai prieinamas internete. Bet klausimas būtų toks, jeigu tas tekstas yra, tai gerai, bet jeigu jo nėra, tai kodėl jo iki šiol nėra? Jeigu tarybos pirmininkė ir komisijos atstovai galėtų per dvi minutės viską pasakyti, būtume tikrai labai dėkingi. Prašau, ponės Uberaki. Gerai, pirmininkė, dėkoju, kad suteikėte žodį. Dėkoju abiems pranešėjams, dėkoju už e, tai, kad gerai nušvietė trilogą. Tik tais norėčiau dėl tarybos patvirtinti, kad mūsų požiūrių darybos tiek dėl vieno instrumento, tiek dėl kito einasi gerai. Dėl, dėl to paketo norėčiau padėkoti pranešėjams, šešėliniams pranešėjams ir visoms komandoms už puikų darbą, kuris buvo atliekamas iki šiol. Aš manau, kad dabar tikrai pasiekėme e, lemiamą darybų fazę. Per artimiausias dvi savas, savaitės turbūt viskas spręsis. Taryba, pirmininkaujanti valstybė, visos valstybės narės E, tikrai labai nori, kad reforma būtų apibrėžta iki metų pabaigos. Kaip jau kai kas priminė, yra e, aukščiausio lygio e, nuorodų iš tarybos pusės, kad reikia iki metų pabaigos darybas užbaigti. O kalbant apie direktyvą, aš manyčiau, ir ministrai tą pabrėžė nepaprastosios tarybos metu TVR kuri vyko 20 lapkričio, kad per pastarąsias savaitės paaiškėjo, jog būtina policijai bei teisės saugai keistis informaciją. Tam reikalinga, tam reikalinga harmonizuotos e, keistimosi duomenimis sąrangos ir e, tą reikia padaryti kaip galima greičiau. Ačiū. Tuoj prasidės balsavimas. Dar kai kurie komiteto nariai paprašė žodžio, bet noriu informuoti, kad daugiau niekam nesuteiksiu žodžio. Pane Intelt ir paskui pane Loristin. Tikrai nebėra laiko, nes 10 po 6 balsavimas. Komisijos atstovas atstovai, kreipiuosi jūs, jeigu norite, ką nors pasakyti e, minutę. Ačiū pirmininkė, pabandysiu per pusę minutės. Tarybos pirmininko atstovai palengvinę mano darbą. Duomenų apsaugos sistemos reforma yra e, Junkerio komisijos prioritetas ir mes pasisakome už kiek manoma spartesnį darbą, e, taip pat už tai, kad ir reglamentas, ir policijos direktyva būtų mm, pakoreguotos, kiek manoma, sparčiau, taip pat ir uh, už tai, kad bus suteikta galimybė policijos tarnyboms keistis duomenimis. Sofija Intvelt ir paskui dar kartą uh, ponia Loristen. Trumpai. Norėčiau pritarti pranešėjų išsakytiems komentarams. Aš manau, kad jie puikiai padirbėjo ir kad pirmininkaujantis Luksemburgas puikiai dirba abie, dėl abiejų dokumentų ir Europos komisija. Ir aš tikiuosi, kad mums pavyks baigti e, visas tris e, projektus e, domenų apsaugos direktyvą, reglamentą ir keliaivių domenų įrašų sistemos kūrimą, nes jau atsibodo. E, Ir mes taip pat dėl, dėl to, kad mes įsipareigojome tą darbą nuveikti ir, ir davėme pažadą. Ir, na, mus nebūtinai visus tenkina pasiektas rezultatas, bet tai yra demokratijos kaina. Ir aš nesuprantu pakartotinių APP e raginimų e, keisti dėrybų mandatą, jį atidėti dirbti ir primti sprendimus uždarų durų. Aš dirbu remdamas į man suteiktais įgaliojimais, Libe komitete ir plenarinėje sesijoje ir tikiuosi, kad iki metų pabaigos mes tų klausimų nagrinėjimą užbaigsime. Ir ponė Loristen. Noriu trumpai sureaguoti pono Foso išsakytą susirūpinimą, kad mums reikia papildomų patikrų, kad galėtume e, e kraštutiniais atvejais E, pasirūpinti poreikį šioje srityje. Noriu pasakyti, kad visos taikomos išimtis dėl kovos su terorizmu ir kitais klausimais jau yra įtrauktos, tie klausimai svarstyti ir darbas šiais klausimais baigtis. Ir tai tikrai nėra problema tarybai, kaip suprantu. Ir kaip aš suprantu, mes darome viską, komisija, taryba, visi dirba. Uh, atsižvelgdami ir turėtume omeny tokių situacijų e, poreikius. Janai, žodis tau, baigiamajam žodžiui. Ačiū. Noriu priminti, kad tai tikrai yra vienas svarbiausių klausimų Europos ekonomikai, tai labai svarbu Europos skaitmeniniai rinkai kad e, domenų apsaugos reglamentas būtų patvirtintas kiek įmanoma sparčiau, reikia užsitikrinti teisinį iškumą, bendrą, e, užtikrinti vienodas veiklos galimybės ne tik verslui, bet ir vartotojams, kurie turi žinoti, kokias teisės jie įgyja Europos, kokias teisės jie turi Europos rinkoje. Ir žinoma, turime nepamiršti domenų apsaugos. E, Mm, sistemos, nes dabar gyvendamos 28 skirtingos sistemos ir negalime laukti nei dienos. Turime patvirtinti tą, tą sistemą kiek įmanoma sparčiau. Dėrybas turime tęsti ir jos jau tikrai labai pasistumėjo, jas bus galima netolimą ateityje užbaigti. O kalbant apie parlamentui suteiktus įgaliojimus, balsuojant dėl duomenų e, apsaugos reglamento, 95 procentai E, narių balsavo už. Todėl dabar turime viską užbaigti, laikydamiesi tarybos pasiūlyto bendro požiūrio, dirbant tarybos pirmininkė. Pirmininkaujantį valstybę dirba labai aktyviai. Ir taip pat žinau, kad ir visos kitos valstybės narės nori kiek manoma greičiau pasiekti sustarimo. Dar išlieka kai kurių neišspręstų klausimų, bet kalbant apie visus mano minėtus klausimus, kuriuos minėjo šešėliniai pranešėjai, pasisakė, turiu pasakyti, kad mes turim, mes uh, atlikome mums patikėtą užduotį ir baigiame dėkti naujas technologijas domenų apsaugos srityje. Ir taip galima, uh, e, tai tikrai dabar galima patvir, pritarti visam pasiūlymų paketui. Taip pat rizikos vertinimų grindžiamas požiūris. Parlamentas e, ėmėsi viso darbo ir dirbo su taryba ir pri, dabar jau pariartėme prie bendros riziką grindžiamo pobūdžio apibriešties. Mums pavyko atsižvelgti visų skirtingų pusių reikalavimus, kuriuos nagrinėjame per pasarus keturis metus ir aš tikiuosi, kad šios darybos, aš manau, kad šios darybos buvo, vyko labai e, kruopšiai, buvo labai kruopšiai paruoštos ir buvo esminės. Ir tikiuosi, kad per kitus du trišalius susitikimus pavyks jas užbaigti. Ačiū. Taip gerai pasisakėte, ačiū. Kolegos, matau, jau atvyksta balsavimui. Dėkuoju pranešėjams ir šiandien pranešėjams, pasisakėtiems narėms, prieš tai valstybei ir komisijai. Dėkuoju visiems už darbą prie šios svarbaus klausimo. Kitas trilogas vyks 5 ir paskui 10 gruodžio 10 dienomis, o po to 7 gruodžio dieną dėl reglamentų. Taigi dabar pradėsime balsuoti už kelių minučių.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 Colleagues, if you take your seat, we'll begin. Kolegos, sėskite, pradėsime balsuoti. Colleagues, it's an electronic. Kolegos, elektroninis balsavimas, prašau susėsti. Pradėsime balsuoti. Pirmiausia, nuomonė Towards Digital Single Market Act linktiningos e, skaitinės rinkos. Prašau pranešėjai žodis. Ačiū, norėčiau padėkoti visiems šiandien pranešėjams, ekspertams, patarėjams. Mes parengėme naujas projektą. 120 pakeitimų buvo. Ir turime 13 kompromisų, bei dalis jų išskirsta į atskirą balsavimą. Tikiuosi, kad pavyko pavyks, kad tikiuosi, kad pavyko pasiekti sutarimo, taigi labai jums dėkuoju. Ačiū. Ačiū, iš karto paėkime balsuoti. Pirmas kompromisas. Balsuojame. Baigime balsuoti. Rimta. Antras kompromisas. Pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Taigi baigiame balsuoti. Ar visi balsavo? Priimta. 34 pakeitimas. Kaip priedas balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiam balsuoti. Priimta. Trečias kompromisas. Pradėjome balsuoti? Ne. 51 pakeitimas. Balsuojame. Taigi 51 pakeitimas kaip priedas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Gerai, patvirtinta. Trečias kompromisas balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Ketvirtas kompromisas balsuojame. Baigime balsuoti. Priimta. Taigi patvirtinta. Penktas kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Šeštas kompromisas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pasveikinta. Septintas kompromisas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Aštuntas kompromisas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta devintas kompromisas. Pradame balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 67 pakeitimas, ketvirtoji dalis, visuomet daliau kaip papildomo, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dešimtas kompromisas, pradėjome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Vienuotas kompromisas. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktas kompromisas. Pradedame balsuoti. daugiau laiko palieku, nes panašu, kad nariai lietokai balsuoja. Taigi, baigiame balsuoti. Patvirtinta visas kompromisas. Tiksliau, 13 kompromisas. 13 kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl viso teksto. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu pranešėjai. colleagues, the next vote on the draft council decision approving the conclusion of the European Police Office Europol for. Taigi toliau bus antras sprendimo dėl Europolo ir bendradarbiavimo kovojant su terorizmu ir bendradarbiavimo su Jungtinės Arabų Emiratais. Pradėsime nuo pirmo pakeitimo. Taigi, pirmas antras ir trečias pakeitimai. Balsuosime vardiniu balsavimu, pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmes. Toliau ketvirtas ir penktas pakeitimai jie yra vienodi. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau dešimtas pakeitimas. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Galtinis balsavimas, vardinis balsavimas toks dokumento, pradedame. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Sveikinu pranešėjai. Pone Musolinį. Kolegos, toliau pagal darbo tvarkę balsuosime dėl Europolo e, bendradarbiavimo e, su Bosnija ir Hercegovina. Operatyvinio ir strateginio bendradarbiavimo pirmas pakeitimas, pakeitimas e, balsavim balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Antras pakeitimas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ir galutinis balsavimas, vardinį balsavimą balsuojame kolegos. Balsuoti baigiame. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Dabar periname prie nuomonės projekto e, dėl 2013 E, šių 14 metinės ataskaitos dėl ES finansinių interesų apsaugos kovos su sukčiavimu. Autorius Ježikas, pirmas pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Pirmasis kompromisas, balsuojame. Balsuoti baigiame pritarta. 13 pakeitimas balsuojame. Balsuoti baigiame. Bet turime dar kartą dėl jo. Turime dar kartą balsuoti dėl šio pakeitimo, nes vieną apie narių balsuoja per daug. Balsuojame iš naujo. Žinau, kad ne problema, bet viskas turi būti pagal taisyklės. Dar kartą dėl 13 pakeitimo. Ir e, vieno APP turėtų balsuoti mažiau. 13 pakeitimas. Dar kartą balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Antras kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečias kompromisas balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Pirmoji dalis. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Kompromisas, šų ketvirtas kompromisas antroji dalis. Balsuojame vėl. Balsuoti baigiame. Pritarta. Septintas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Penktas kompromisas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. Šeštas kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 26 pakeitimas balsuojame. Ne, nereikia balsuoti, sako pirmininkas. 27 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 28 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. 29 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. 30 pakeitimas pirmoji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. E, antroji dalis balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 31 pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. Konstatuojamosios dalies pirmasis punktas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta toliau e, antras pakeitimas. Baigėme. Pritarta. Trečias pakeitimas. Konstatuojamosios dalies punktai. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Konstatuojamosios dalies punktai. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Penktasis pakeitimas. Pirmoji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Penktas pakeitimas, pirmoji dalis. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Šeštasis pakeitimas. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. Septintasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar dėl teksto su visais pakeitimais balsuojame. Mm, tai buvo vardinis balsavimas. Balsuojame dėl viso pasiūlymo teksto su pakeitimais, vardiniu balsavimu. Atsiprašau, kolegos, ką tik įvyko. Tai galutinis balsavimas, ar turime balsuoti vardiniu balsavimu, ar norite, ką tik balsavimą, ar norite, kad pakartotume? Jūs patenkinti. Tuomet balsuoti baigėme. Norėjau patikslinti, dėl ko balsuojame. Pritarta. ir sveikiname poną Ježeką. Dar laukia balsavimas dėl e, susitarimo per antrąjį svarstymo etapą dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo ir gyvenimo, mokslinių tyrimų, studijų, mokinių mainų, atlyginimo ir neatlyginamo stažavimosi, savanoriškos tarnybos įdalyvavimo OPER programoje tikslais. Pranešė Cecilė Vykstrom ir balsuojame dėl teksto, dėl kurio buvo susitarta tarp, tarp, tarp, tarp institucinės dėrybas, pranešė nieko nenori pasakyti, todėl iš karto Perina prie galutinio balsavimo dėl šio pranešimo. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta 49 balsavus už, 3 prieš. Sveikiname pranešėją. Dar vienas balsavimas dėl dėrybų baigties e, sus, per, sus, per antrąjį svarstymo etapą susitarimo dėl ES statistikos bendradarbiavimo ir mokymo agentūros ir sprendimų panaikinimo atitinkamų numerių pranešės ponas Dėsdėmė, ar norite ką nors pasakyti? Ačiū, ponė pirmininkė. Daugiau negu 80, daugiau nei 80 posėdžių įvyko per antrąjį svarstymo etapą. Noriu tik padėkoti bendra, visiems, kurie dirbo daug su taip pat padėjėjams tarybai už tarybos darbą konstruktyvų ir komisijai taip pat už konstruktyvų darbą. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Diezdemera. Dabar balsuojame dėl teksto, dėl kurio buvo susitarta per tarp institucinės dėrybas. Balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta. 43 balsavus už, 5 prieš 4 susilaikius. Sveikiname pranešėją, poną Dijas Demerą.